Okay, we are going to start. Pradėsime posėdį. Mažiau žmonių negu vakar. Basas teisingai spėjo. Taigi pirmasis klausimas darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu nėra pastabų, darbo tvarkė patvirtinta. Ypatingų pranešimų neturiu. Nebent to, kas pateikta tarp jūsų dokumentų, tai yra delegacijos į Madrido konferenciją ataskaita. Tai yra normalus procedūrinis klausimas, bet pranešimas jums patiktas pirmininkė. Dėl vakarykščio posėdžio pastabą noriu priminti nariams kad koks, kokia bebūtų žinia, kokią išgirstume, neverta rėkti mikrofoną, bet aš manau, kad tai, kaip kai kurie nariai kalbėjo apie ponę Thunberg, buvo nepagarba ir nesukuria šio parlamento pozityvaus įvaizdžio. Galima, aišku, demokratijos vardan kalbėti, bet nebūtina rėkti į mikrofoną, rėkti ant asmens, kuris yra pakviestas dalyvauti. Ačiū. Jeigu man mastote apie tą patį asmenį kaip ir aš, tai tas asmuo tikrai buvo, e, nebuvo savo vietoje, jau atsisėdusi socialistų koordinatorės vietoje ir jai nebuvo leista, Jūta Jutaland būtų neleista atsisėsti į savo vietą. Ačiū Jūta Jutaland už šio klausimo. E, išsiaiškinimą. Neišgirdote vertimo, na aš pa, paaiškinsiu dar kartą angliškai. Silvija Sadonė nesidėjo tinkamoje vietoje vakar. Ji užėmė Jūtės Guteland vietą Tai nėra pateisinama, tai nėra gerai. Su Jūta mes nusprendėme net eskaluoti šio klausimą, ne, nors tai ir kuria blogą parlamento įvaizdį, bet aišku, mes perduosime e, šį nepastenkinimą atitinkamai parlamento nariai. Dėkuoju, pirmininkė. Aš paprašiau žodžio, todėl kad tai, ką noriu pasakyti, yra labai svarbu. Pirmiausia, parlamento narys pats e, nusprendžia, kaip jam pasisakyti. Silvija Sardonė e, kalba taip, kaip kalba ir negalima jos kaltinti. Yra dar vienas dalykas, e, kurį norėčiau paminėti ir be kur tai yra ta, jūsų elgesys. Nes jų, kai Pusilvė Sardonį baigė kalbėti, jūs pasakėte bla bla bla. Ir tai yra visiškai nepriimtinas elgesys, ypač atsižvelgiant tai, kad Silvė Sardonė yra moteris. Ir bet kuriuo atveju tai būtų nepriimtinas elgesys, bet kai jis yra nukreiptas dar ir prieš moterį, tai yra iš vis nepriimtina. Ačiū, ar dar bus norinčių kalbėti? Ne, tuomet periname prie balsavimo. Na, prieš balsavimą mums reikia e, informuoti jūs apie koordinatorių sprendimus, ar bus komentarų. Ne, tuomet periname prie balsavimo. Okay, so let's start. Taigi pradedame. 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 39, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 41 už, prieš, susilaiko priimtas. Mm Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 40. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 6 už, prieš, susilaiko priimta. 42 už, prieš, susilaiko atmestas. 43 už, 44 už, prieš, susilaiko, priimtas. 45 už, prieš, susilaiko, priimtas. 46 už, prieš, susilaiko, priimtas. 47 už, prieš, susilaiko, priimtas. 48 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, atmestas. Antroji dalis Patikrinkime gerai. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. 96. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime, turėtų būti atmestas. 49. Baigime. Atmestas. 50, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Blokų balsuojame už likusius pakeitimus iki 22, kas už, prieš, susilaiko priimta. 51 už prieš susilaiko priimtas. 52 už. Norite patikrinti? Atsiprašau, pirmininkė. Noriu patikrinti, ar nereikia balsuoti dėl 96 pakeitimo. Man atrodo, kad praleidome jį. Jūs teisi, mes praleidome 96. 96. Keturiasdešimt devintas. Kas už? 49 pakeitimas po 96. Praleidome vieną eilutę. Balsavime dėl 96. Dar kartą, DV6. DV6. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Toliau 49. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 50. Už. Prieš. Susilaiko atmestas. Toliau blokas. Už prieš susilaiko patvirtintas. 51 už prieš susilaiko priimtas. 52 už prieš susilaiko priimtas. 53 už prieš susilaiko priimtas. 15 ir 97 už, prieš, susilaiko priimta. 16 ir 98 už, prieš, susilaiko priimtas. 54 už, prieš, susilaiko priimtas. Toliau 23, kas už, prieš, susilaiko priimtas. 24 už, prieš prieš susilaiko priimtas. DV1 už prieš susilaiko priimtas. 25 už prieš susilaiko priimtas. DV2 už prieš susilaiko priimtas. 26 už prieš susilaiko priimtas. Pirmasis už, prieš susilaiko priimtas. 93 už, prieš susilaiko priimtas. 27 už, prieš susilaiko priimtas. 28 už, prieš susilaiko priimtas. 29 už, prieš susilaiko atmestas. Antras už, prieš susilaiko priimtas. 30 už, prieš susilaiko priimtas, 31 už, prieš susilaiko priimtas, 32 už, prieš susilaiko priimtas, 33 už, prieš susilaiko priimtas, 34 už, prieš susilaiko priimtas, 35 už, prieš susilaiko priimtas. 345 už, prieš susilaiko priimtas. 36 už, prieš už, prieš susilaiko priimtas. 37 už, prieš susilaiko priimtas. DV4 už prieš patikrinkime DV4 baigiame balsavimą atmesta DV5 už prieš susilauko priimta dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta sveikiname visą komandą. Toliau e, jau svarstysime šį klausimą plenarnėje sesijoje. Antras klausimas, dėl kurio balsuojame - strateginis požiūris į vaistus aplinkoje. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 82 už prieš susilaikę atmesta. Antrasis kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. 91 kas už prieš prieš. Patikrinkime 91. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 92. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 93. Už, prieš, susilaikė priimta. 94 už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 103 už, prieš, susilaikė, priimta. 104 už, prieš, susilaikė, priimta. 105 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 122, kas už, prieš, pasitikrinkime. 122. Balsavimas baigtas.

Viskas gerai. 126 kas už. Prieš. Pasitikrinkime. 126. Tas atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 122. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime 132. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 123. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 143 kas už, prieš, susilaikė priimta, 144 už, prieš, susilaikė priimta, 145 už, prieš, susilaikė priimta, 146 kas už, prieš, pasitikrinkime, 146. Balsavimas e, baigtas priimta. 147 už prieš turi, atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. 147. Balsavimas baigtas, atmesta. 148. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 149. Kas už, prieš prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 156 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 168, kas už, prieš susilaikė priimta. 169 kas už, prieš susilaikė atmesta. 170 už, prieš susilaikė priimta. 121 kas už, prieš pasitikrinkime. 171. Čia balsavimas baigtas. Atmesta. 172 už prieš susilaikė atmesta. 173 už prieš susilaikė atmesta. 11 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 181 180 autorius atsiemė, 181. Nuo jo iki 189. Trys pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt antrasis. Kas už? Prieš susilaikę. Atrodo, kad atmesta. Pasitikrinkime. E, bals, balsuoti baigiame. Atmesta. 183. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13. Už, prieš prieš susilaikė priimta. 123 už, prieš susilaikė atmesta. 124 už, prieš susilaikė atmesta. 125 už, prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 199. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atrodo, kad patvirtinta, bet pastikrinkime. 199. Patvirtinta. 206. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 202. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Dušimtasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dušimtai pirmasis kas už, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 203 e, iki 205, 3 kas už, prieš, susilaikė, priimti. 207. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 208. Atkrito 15 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 212. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 16 kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimtas, 17 kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 209, 229 kas už prieš susilaikė priimta, 200, ne, 18 kompromisas kas už prieš susilaikė priimta, 229. 237 kas už, prieš, pasitikrinkime. Tai atrodo, kad atmesta. Atmesta 228, kas už, prieš. Pasitikrinkime dar kartą. 238, balsuojame, balsavimas baigtas, atmestas. 239 nuo jo iki 248, e, kas už, prieš susilaikė priimti. 242, kas už, prieš susilaikė tikriname. 242. Balsavimas baigtas. Atmesta. 243 už, prieš susilaikė patvirtinta. 244 už, prieš, susilaikė atmestas. 245 už, kokia PP pozicija prieš, gerai. Man e, lengviau būtų matyti, jeigu anksčiau pakeltumėte ranką. 245, kas už, prieš, prieš Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Norėčiau, kad dešinė mano būtų daugiau drausmės, būtų kur kas geriau. Ne, aš kalbu apie kalbėjimą, ne balsavimą. Kreipiuosi savo pavaduotojus. 246 ir 247, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 251 už, prieš, atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkim. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 258 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau. 33 kas už, prieš susilaikė priimta. 22 kompromisas už prieš susilaikę priimta. 42 už prieš pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtrečiasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. 49. kas už, prieš susilaikė priimta. 50. už, prieš susilaikė priimta. 51. už, prieš pasitikrinkime. 51. Ne, viskas gerai. Atrodo, kad viskas gerai. Atmestas. Balsavimas baigtas. Atsiprašau. 52. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53, 54, 55 už prieš susilaikė priimti. 56 kas už prieš susilaikė priimta. 24 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 63 už prieš susilaikė tikriname. 63 balsavimas baigtas. Patvirtinta. 65. 64 atkrito, 65. Kas už? Prieš. Tikriname. 65. Balsavimas baigtas priimta. Būtų e, gerai, jeigu ilgiau sekundę, ilgiau matytume švieslentėje rezultatą. Būtų labai gerai, ačiū. 66. Kas už? Prieš? Susilaikę patvirtinta. 25. Kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikę patvirtinta. 71 už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. 71 balsavimas baigtas, patvirtinta. Svežim antrasis už, prieš, susilaikė priimtas, 23 už prieš susilaikė priimtas, 24 už prieš susilaikė atmesta, 75 kas už prieš susilaikė pasitikrinkime. Man atrodo, kad visiems reikia kavos, man tai tikrai. jau laukiu, kada galėsiu išgerti podelį. E, taip, aš buvau teisus nuo pat pradžių, aprimtas. 76. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto. Balsavimas baigtas. Patvirtinta sveikinu. Okay, you don't care about pesticides. Okay, so let's start again, please. Tęskime darbą. Dabar kalbėsime apie pesticidus, tiksliau augalų apsaugos produktus keismės e, nuomonėmis su Europos teisingumo rūmais. Atsiprašau, audito uh, rūmais ir ponas Čerep dabar pasakys 10 minučių. Dėkui, pirmininkė, gerbiami NV komiteto nariai, ačiū Jums už galimybę pristatyti mūsų ataskaitą. Uh, Dėl pesticidų jūsų komitetui mano pasakymas susideda iš keturių dalių. Pirmiausia, klausimas, kodėl atlikome auditą, kokia prieptis jo, kokios išvados ir rekomendacijos. Pirmiausiai, kodėl mes atlikome auditą. Pastaraisiais metais matėme, kad vis dažniau diskutuojam apie pesticidus ir visuomenė šis klausimas labai aktualus taip pat ir Europoj, Europos parlamentui. Europos parlamentui ir e, įvairios medžiagos naudojamos e, e, apsaugoti augalams prilyksta 400 tūkstančių tonų per metus. Bet reikia taip pat kalbėti apie rizikas to susijusią. Daugiau negu prieš dešimt metų patvirtinta direktyva dėl tvaraus naudojimo tokių medžiagų ir siekime priboti poveikį pesticidų žmogaus veikatai ir aplinkai. Daugiau negu dešimt metų taip pat praėjo nuo to, kai buvo įvesta savoka mažos rizikos augalų apsaugos produktai. Kol kas nėra daug ES lygmenių statistikos informacijos apie riziką, kurią kelia tų e, produktų naudojimas. Kokia prieptis audito? Uh, Mes siekėme neatsakyti į klausimą, kokius reikėtų pesticidus uždrausti ar nereikėtų uždrausti, bet norime pasižiūrėti, ar komisija apibrėžė ir įgyventino e, alternatyvas, kurios būtų naudojamos uždraudus rizikingus e, produktus ir e, tokiu būdu ar užtikrinama rizikos mažinimas pesticidus sukeliamos. Taip pat žiūrėjome į priklausomybę nuo pesticidų ir vertiname, ar komisija ir valstybės narės pakankamai gerai vertina riziką ir poveikį aplinkai. Mes ėmės komisijos dokumentais, struktūruotais interviu, taip pat peržėmė valstybių narių nacionalinius veiksmų planus, lankėmės Prancūzijoje, Niderlanduose ir Lietuvoje. Kokios išvados? Mes nustatėme, kad komisija ir valstybės narės E, išlaikė ryšį tam, kad būtų naudojama tvariai augalų apsaugos produktai. Mūsų pagrindinis signalas taip pat yra toks, kad e, informacija apie e, naudojimą augalų apsaugos produktų yra ribota. Dabar trys elementai. Pirmiausiai, tvarus augalų apsaugos produktų vartojimas. E, nukentėjo tas tvarumo aspektas dėl to, kad vėluojama buvo pradėti. Antras dalykas, nežiūrint pastangų, nedaug yra paskatų ūkininkams mažinti jų priklausomą nuo pesticidų naudojimo. Uh, Ir trečias dalykas - statistika ir neseniai suderinti rodikliai, kurie leidžia vertinti riziką ir poveikį naudojant augalų apsaugos produktus, nelabai yra kol kas naudingi, nedavė norimų rezultatų dėl vėlavimo pradėti. E, Tvaraus naudojimo direktyva buvo patvirtinta 2009 metais, tačiau direktyvos perkelimas į nacionalinius teisės aktus buvo atidėtas taip pat nacionaliniai planai ir komisijos ataskaitos tarybai ir parlamentui e, vėlavo. Bet yra pozityvių dalykų. Nuo 16 metų komisija vis dažniau veikia, pavyzdžiui, matote veiksmus komisijos skaidrėje, tam, kad būtų įgyventinta tvaraus pesticidų naudojimo direktyva. Uh, Deja, pradinis dėlsimas reiškia, kad direktyva negyventa kaip numatyta pagal pirminį tvarkaraštį. Antras dalykas - paskatos ūkininkams integruota kenkėjų valdymą, valdymo sistemą įdėkti. Mes turėjom prie išvados, kad priemonės gali padėti ūkininkams naudoti tvaresnius produktus. Pavyzdžiui, reikia teikti konsultacijas, taikyti e, konsultacinės programas Ir taip pat e, reikia kalbėti apie įsipareigojimus e, dėl aplinkos apsaugos, remti e, ekologinį ūkininkavimą, kuris kol kas sudaro tik tai 7 procentus žemės ūkio naudmenų. Tačiau trūksta paskatų ypač integruotam kenkėjų valdymui, nes tai nėra sąlyga gauti mokėjimams pagal BŽUP. Taip pat nėra aiškių kriterijų ar konkrečių reikalavimų, kurie leistų užtikrinti gyvenimą ir įvertinti e, laikymasi e, to tvaraus valdymo, nors e, ūkininkams nuo 14 metų jau rekomenduojama taikyti tą integruoto valdymo sistemą. 17 metais taryba nustatė, kad nacionaliniai veiksmų planai turėtų apibriežti tokius kriterijus, bet jų nėra. E, be tvaraus naudojimo direktyvos e, žiemos rizikos apsaug, augalų apsaugos produktų planas buvo e, sukurtas, bet kol kas tik 3 procentai tokių aktyvių medžiagų mažos rizikos yra naudojama, nors sistema buvo sukurta, kaip sakiau, ankstesniais metais. Aktyvių medžiagų pardavimai, kurie, statistika apie tai, kuri patenka Eurostatą, nėra pakankamai išsami. Ir net jei valstybės narės teikia ataskaitas e, apie kiekvienos veikliosios medžiagos pardavimą, e, reikia valstybės narėms e, agreguoti duomenys prieš paskelbiant ir dėl to negalime atlikti atskirų veiklių medžiagų uh, analizės, pavyzdžiui, neonikotinoidų ir ar taip pat negalima atsekti statistikos apie mažos rizikos pesticidų naudojimą. Valstybių narių duomenys apie pesticidų naudojimą taip pat nėra pakankamai suderinti, nėra patys naujausi, nes valstybės narės turi atsiskaityti tik tai dėl tam tikrų kultūrų e, pasirinkdamos 12 mėnesių laikotarpį per 5 metų, iš 5 metų laikotarpio. Ir Eurostatas kol kas nėra paskelbęs ES bendrų duomenų apie augalų apsaugos produktų naudojimą. 9 metų direktyva reikalauja, kad valstybės narės skaičiuotų rizikos e, rodiklius e, vertintų kai kurių veikliųjų medžiagų naudojimą ir nustatytų e, sritis ar produktus, kurie reikalauja ypatingo dėmesio. Tačiau nėra kol kas nu, apibriežti tie suderinti rizikos rodikliai. ES tikslas, kiek reikėtų sumažinti riziką, neegzistuoja valstybės narės pačios. E, nu, taip pat nenustato, kiek reikėtų, kaip reikėtų brėžti produktų savo uh, nacionaliniuose planuose. 18 metais komisija e, parengė e, du rodiklius suderintus, kurie įsigaliojo 19 metais. 19 metų lapkritį komisija paskelbė apie tuos rodiklius. Taip, e, Tai reiškia, kad tik praėjus dešimt metų po direktyvos patvirtinimo atsirado tos konkrečios priemonės. Bet tie du rodikliai neatsižvelgia į tai, kaip, kada E, naudojami tie augalų apsaugos produktai. Mes parengėme tris kategorijas rekomendacijų komisijai E, jos yra susijusios su bendrais princip, principais, jie turėtų tapti praktiniais kriterijais, kuriuos būtų galima patvirtinti ūkių lygmenių, e, reikėtų juos sieti po 20 metų su BŽUP išmokomis. Taip pat siekti pagerinti statistiką dėl augalų apsaugos produktų ir išplėtoti geresnius rizikos rodiklius, indikatorius. Mes esame patenkinti tuo, kad komisija e, sutiko beveik su visomis mūsų rekomendacijomis, bet apgailestavome, kad vien, pirmoji B rekomendacija nebūtų, pat, e, nebuvo patvirtinta įtraukti e, sąlygas dėl augalų apsaugos produktų į paramą pagal BŽUP. Mes žinome, kad parlamentas ir taryba ragino komisiją dar 14-20 metais keisti e, paramos susijimo reikalavimus. Ačiū e, pirmininkė Jums uždėmės ir aš esu pasirengęs atsakyti Jums į bet kokius turimus klausimus. Labai dėkuoju, labai aiškiai viską pasakėte, tiesiai šviesiai. Na kągi, dabar suteiksime žodį mūsų komiteto nariams. Pone Novak. Ponas Azeka, ponas Siodoro. Three, four. Okay. Good. So let's start with Madame Maginis. Na kągi, ponia Maginis pirmiausia, PP frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti mūsų kolegoms už šią prezentaciją. Man įdomu būtų sužinoti, ar jūs pagalvojate apie ūkininkų konsultavimo schemas valstybėse narise, nes mes žinome, kad kai kalba eina apie mokslinius tyrimus, inovacijas, bet ir apie technologijų perkelimą. Dirbti tose sritise nėra lengva ir žinome, kad žiniomis ne visomis, žinios ne visuomet yra skleidžiamas. Tinkama, ar jums yra žinoma apie tai? Aš dalyvavau diskusijose dėl tausio AP naudojimo ir aš žinau, kad perkelti tą direktyvą užtruko ir apie tai jau buvo pasakyta šiandien. Ir man atrodo, kad problema yra ta, kad ūkininkai negauna pakankamai informacijos. Jie da, todėl yra priversti naudotis e, pesticidų gamintojų atskleidžiama informacija. Kaip Jums atrodo, ar nereikėtų mums turėti vie, e, konsultavimo, nereikėtų teikti konsultavimo paslaugas ūkininkams tam, kad e, jie naudotų augalų apsaugos produktus ir pesticidus tik tuo met, kai tikrai tai yra neišvengiama. Dėkuoju. Okay. Um, Poje Novak, EPP frakcijos vardu. Įdom. Pozdravljam kontrolo nad uporabo fitofarmacijos. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti audito e, rūmų atstovui. Taigi, dar kartą noriu pasakyti, kad noriu padėkoti audito rūmų atstovui už pasisakymą. Jūs pateikėte labai gerų rekomendacijų Europos komisijai. E, Slovenijos e, ūkininkai ir piliečiai yra labai susirūpinę dėl vieno dalyko. Jie nori taip pat žinoti, ar kontroliuojami yra produktai, kurie importuojami iš trejų šalių ir jie nuolat, žmonės nuolat klausia to. E, Slovenijos ūkininkai turi laikytis tam tikrų reikalavimų, kas yra gerai, tačiau norime klaus, paklausti, ar trečios šalys, iš kurių importuojami produktai, taip pat laikosi panašių e, normų, o galbūt priešingai yra produktai tie kenkia mūsų sveikatai. Taip pat mes turime galvoti apie e, medžiagų gamybos procesus. Reikia lėšų tam, nepakanka vien kontrolės, reikia lėšų ir paskatoms valstybėms narėms ir regionams, e, kur, ga, kadangi e, tos teritorijos gali sudurti su problemomis, tos, kuriuose gaminami tie produktai. Ponas Sidauba, socialdemokratų frakcijos vardu. Turiu du klausimus jums. Kaip jūs tikrinate uh, iš trečiųjų šalių atkeliaujančius produktus? Nes Rumunijoje mums yra žinoma, kad nepaisant to, kad uh, produktų, kurių sudėtyje yra pesticidų, buvo. Uh, Yra uždrausti ES, tačiau vis tiek mes e, savo rinkoje turime produktų, kuriuose, kuriuose yra pesticidų. Ir kaip galima būtų pasinaudoti dėžėmės ūkio subsidijomis? Kaip galima, pavyzdžiui, būtų užtikrinti, kad rytų, pietų Europos ūkininkai gautų tokias pat tiesioginės išmokas kaip ir vakarų Europoje. Taigi, kaip galima būtų ta, užtikrinti, kad visi ūkininkai, ypač tie, kurie ūkininkauja ekologiškai, gautų vienodas išmokas visoje Europos Sąjungoje. Dėkuoju toliau, ponia Marina Arena. Dėkoju. Aš turiu keturis klausimus. Pirmiausia, aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ponia Maginės. Tai yra tai, kad šiandien ūkininkai gauna visą informaciją iš pesticidų gamintojų. Uh, ir jie neturi galimybės gauti viešųjų įstaigų teikiamų konsultacijų. Taigi, kaip galima būtų skleisti nu, šviežiausią mokslinę informaciją tarp ūkininkų iš viešųjų šaltinių. Antras klausimas. Ar jūs įvertinote padėtį kiekvienoje valstybėje narėje ir gal jums yra žinoma, kokioms valstybėms sunkiausiai sekasi įgyvendinti šią direktyvą? su kokios šalies ūkininkai susiduria su didžiausiomis problemomis. Ir dar vienas dalykas, jis beje yra šitas mūsų darbos varkės septintų klausimų, tai yra importas. Ir mes matome, kad komisija labiau toleruoja pesticidus importuojamuose produktuose, nepaisant to, kad mūsų ūkininkams yra užkrauti labai dideli reikalavimai. Ir reikėtų, manau, pakoreguoti tokį požiūrį, tam, kad būtų užtikrinta, kad priekybos generalinis direktoratas neleistų importuoti tuos produktus, kurių sudėtyje yra e, kenksmingų medžiagų. Uh, nes iš mūsų ūkininkų tikrai reikalavome daug pastangų tam, kad galima būtų gyveninti šią direktyvą. Ir toliau da, dar vienas dalykas. Mūsų ūkininkai šiandien turi įrodyti, kad jie prieš pradėdami naudoti netaus, netausus pesticidus išnaudojo visas galimybės uh, uh, naudoti kitus kenkėjų kontrolės medžiagą, uh, metodus. Kaip tai yra tikrinama? Kaip tai yra užtikrinama? Dėkuoju Renew frakcijos atstovas Martin Hoisik. Dėkuoju ir aš norėčiau padėkoti auditorumams už e, šią ataskaitą, kuri mano galva yra labai svarbi. Ir pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad būtų tikrai labai gerai, jei šioje ataskaitoje jūs galėtumėt pateikti duomenys apie padėtį kiekvienoje valstybėje narėje. Jūs e, surinkote nemažai duomenų ir beje kalbate apie tai, kad kai kur duomenų neradote. Ir tai yra labai svarbu, aš manau, nes e, kiekvienos šalies gyventojai norėtų žinoti, kokia yra situacija jų šalyje, tam, kad galėtų geriau kontroliuoti savo vyriausybės e, veiksmus, ypač kad ūkininkai tą galėtų daryti. Aš pritariu tam, ką pasakė kolegės, bet aš noriu taip pat pasakyti štai, kad mes turime ne vien galvoti apie praeitį, bet ir apie ateitį, tai yra apie tai, kaip atrodys busimoji BŽUP. Ir kaip jį padės mums spręsti šias problemas? Akivaizdu, kad mums reikia turėti pakankamą finansavimą tam, kad galima būtų suteikti leidimus saugesnioms alternatyvoms, nes ūkininkams reikia nuspėjamumo. Reikia žinoti, ko galima tikėtis. Tai tikrai bus jiems labai naudinga. Ir Turime taip pat, teikdami finansinę paramą, užtikrinti, kad ji padėtų ūkininkams pereiti prie tausesnių ūkininkavimo metodų. Ir paskutinis dalykas. Taip, aš manau, kad mes turime suprasti, kad neužtenka tik tai įrašyti kažkokius privalomus reikalavimus kokiam nors vienam dokumente. Mums reikia nuoseklumo, nuoseklumo visose politikos rytise, siekiant užtikrinti, kad mes e, užtikrintume, kad e, žmonių sveikata ir aplinka yra saugomi pagal vienodus standartus. Dėkuoju. Du žaliųjų kalbėtojai, ponia Paulius. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti auditorumams už šią labai svarbę ataskaitą, kurioje yra labai daug duomenų, informacijos, kuri mums yra labai reikalinga. Ypač dabar, kai kalbame apie žalį kursą, kuris beje yra skirtas ne tik klimatui, bet ir biologiniai vairoviai saugoti. Aš turiu porą klausimų ir kelias pastabas. Pirmiausia, statistika apie tai, kaip naudojami yra pesticidai. Iki šiol viskas matuojama yra tonomis ir toks požiūris, mano galva, yra neprotingas. Bet kas, kas pažiūrėtų į veiklesias medžiagas, pamatytų, kad kad e, veikliųjų medžiagų uh, naudojimo poveikis priklauso nuo jų svorio. Pavyzdžiui, kai kalbame apie antibiotikus, mokslininkai kalba apie vienos dienos dozę, o ne apie tai, kiek tonų reikia suvartoti antibiotikų. Ir gali atrodyti, kad, kad nepaisant to, kad o, vertinant tonomis pesticidų, naudojami pesticidų kiekiai šiandien atrodo mažesni nei praeitėje, tačiau iš tikrųjų jų toksiškumas, tų pesticidų toksiškumas yra aukštesnis. Ypač kai kalba e, e, eina apie tuos, kurios sudėtyje yra nikotinoidų. Taigi, kaip jūs tai e, įvertintumėt? Gal, nereik, gal reikėtų pakeisti pesticidų matavimo metodiką. Dar vienas dalykas. Ar nereikėtų mums turėti atskiro poveikio mūsų ekosistemoms e, rodiklio? Nes mes stebime, kaip yra naudojamos veikliosios medžiagos, kiek jų patenka į mūsų vandenį ir dirbožymį, tačiau vis, mes visiškai ne, nestebime, kiek uh, jos veikia biologinę įvairovę kaimo vietovėse. Arba bent jau tokia stebėsina yra vykdoma, ji nėra konkrečiai susijęta su pesticidais. Aš žinau, kad aplinkosaugos agentūra turi tikrai labai da, daug e, nerima keliančių duomenų apie tai, kaip pesticidai e, kenkia biologiniai įvairoviai kaimo vietovėse. O saugomose teritorijose, kaip žinia, yra draudžiama naudoti tam tikrus pesticidus, pavyzdžiui, Natura 2000 zonose. Tačiau vat, formaliai vertinant, tie pesticidai nėra uh, uždrausti Ir piliečiams atrodo taip, kad tai ir kadangi tai yra saugomos teritorijos, tenai negali būti pesticidų, bet iš tikrųjų ne, taip nėra. Kai, kurie pesticid, kai kuriems pesticidams yra taikomos išlygos. Ir da, nacionalinė valdžia labai retai apie tai kalba. Be to, skaitydama jūsų ataskaitą, aš pamačiau, kad jums. Uh, pasirodė, kad reikėtų taikyti baudas už tai, kad nesilaikoma augalų apsaugos produktų naudojimo taisyklių. Be to, ataskaitoje radau tokią užuominą, kad Vokietija dar neįgyvendino tausojo pesticidų naudojimo veiksmų plano. Aš norėčiau sužinoti, ar iš tikrųjų jūs tą norėjote pasakyti ir gal jūs turite rekomendacijų apie tai, kaip padėtį galima būtų ištaisyti. Ir paskutinis dalykas, kaip ir ponas Hoizik, aš norėčiau pasakyti, kad Iš tikrųjų, vargu ar verta uždrausti naudoti tam tikrus žmonių sveikatai kenkiančius pesticidus Europoje, jei mes po to importuojame ir įvairius produktus, ir maisto produktus iš trečiųjų šalių, kurių sudėtyje yra tų pesticidų. Gal reikėtų tiesiog uždrausti ES naudoti maisto produktus, kurių sudėtyje yra pesticidų likučių. Ir gal tą reikalavimą reikėtų rašyti laisvosios prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis ir visas kitas mūsų taisyklės. Dėkoju, panė Pirmke, aš turiu tris klausimus ir dėkoju beje už tai, kad pristatėte mums šią naują ataskaitą, kuri yra labai vertinga, labai svarbi. Jūs sakote, kad komisija nesugebėjo iki šiol pritaikyti priemonių, kurios padėtų naudojant BŽUP mažinti pesticidų naudojimą. Kokios tai galėtų būti priemonės jūsų galva ir kokios priemonės būtų reikalingos tam, kad galima būtų užtikrinti integruotą kenkėjų kontrolę. Ir kaip konkrečiai tą galima būtų gyvendinti ūkija, ypač atsižvelgiant į dabar naują strategiją nuo lauko iki stalo. Ir antras klausimas yra susijęs su mišiniais, su pesticidų mišiniais. Mes žinome, kad šie produktai nėra vertinami tinkamai. Ar jums netrodo, kad čia reikėtų dažniau taikyti atsargumo principo? Kitaip tariant, ar nereikėtų tuomet, kai trūksta duomenų, tiesiog taikyti atsargumo principą. Ir trečias klausimas yra susijęs su pesticidų vertinimu. Aš neradau jūs ataskaitoje duomenų apie ilgalaikį toksiškumą. Ir apie tai, kiek, kaip tai e, e, veikiam žmonių reprodukcinę sveikatą, e, sirgamumo vėžių ir taip toliau. Būtų įdomu sužinoti, ar yra vertinamas pesticidų ilgalaikis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Dėkoju. Toliau guoja ponia Azenkap. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti auditorumams už labai svarbę, labai vertingą ataskaitą, už labai įdomias rekomendacijas. Ir akivaizdu, kad uh, Europos parlamentas turėtų daryti viską, kad komisijas išvelgtų jūsų rekomendacijas. Aš norėčiau konkrečiai jūsų paklausti apie integruotą kenkėjų kontrolę. Niderlanduose integruotosios kenkėjų kontrolės e, savoko interpretuojama taip plačiai, kad e, ūkininkai gali naudoti tam, tikra, tam tikrus e, pesticidus. Pavyzdžiui, sėklos uh, kartais yra apdorojamos nikotinoidais ir tai neprieštarauja taisyklėms. Kaip jums atrodo, kaip galima būtų su šią problemą kovoti, kaip galima būtų mažinti sintetinių e, priemonių naudojimą? Nes Niderlanduose mes matome, kad iš tikrųjų neintegruotų kenkėjų kontrolė tik tai e, tam tikrą prasme skatina naudoti tam tikras cheminės e, medžiagas. Nikotinoidai taip pat, kaip yra žinoma, yra labai kenksminga medžiaga. Kaip Jums atrodo, ar e, sėklų apdorojimas šią labai kenksmingą sintetinę medžiagą yra tinkamas metodas ar ne. Ir kaip galima konkrečiau būtų siekti užtikrinti, kad pesticidų kontrolė būtų veiksmingesnė. Dėkoju, aš tikėkite ar ne, pritariu poniai Maginės, mes esame politiškai, bent jau vertinant, visiškai iš skirtingų stovyklų, Bet kai kalbame apie pesticidus, e, visiškai sutarėme, tai pesticidai labai kenkia žmonėms ir da, e, tie, kas parduoda pesticidus, be abejo, yra suinteresuoti jų parduoti kuo daugiau. Ir todėl da, jie nenori da, paskleisti e, informacijos apie jų, jų kenk, kenksmingumą. Ir jūs įvertinote tik tai da, dabartinę padėtį. Uh, Bent jau kiek aš supratau, gal ir klystu. Taigi man būtų įdomu sužinoti, kaip audito rūmai galėtų įvertinti uh, viešai, viešasias gerybės. Kaip jūs tą darote? Uh, Kai nėra naudojami pesticidai, tuomet e, derlius būna mažesnės, o dirbti jums e, tenka daugiau, taigi jūs turite už tai sumokėti. Tai reiškia, kad jei mes norime įtikinti ūkininkus e, naudoti pesticidus mažiau, turime jiems padėti. Ir ar jūs pagalvojote apie tai, kaip, kokią naudą mes gauname iš mūsų finansuojamų priemonių ir kaip tai prisideda prie viešųjų gerybių kūrimo. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, taigi kaip jūs uh, galite įkainuoti viešasis gerybės, kaip jūs skaičiais galite išreikšti, kokia yra jų vertė. Pone Maginės dar paprašė žodžių labai trumpai. Dėkoju, dėkoju už tai, kad galimybė, sutikėt man galimybę dar uh, kartą pasisakyti. De, tai yra labai naudingas, beje, pokalbis. Uh, Nes mes suprantame, kad čia net politinė ideologija nėra svarbi. Mes norime apsa, apsaugoti mūsų žmonės. Ir yra ūkininkų Europoje, kurie ūkininkauja labai ekologiškai naudodami įvairius metodus ir jie tą daro todėl, kad jie, kad jie tiesiog nori saugoti aplinką ir mes turėtume jiems padėti, mes turėtume juos skatinti. Antra, aš vasarą laikiausi vaisių augimo ūkė ir jie tenai nusprendė nenaudoti pesticidų kenkėjams kontroliuoti, bet naudoti kitus kenkėjus. Ir tai yra tinkamas metodas. Ir Dar vienas dalykas - mūsų d, uh, importo politika. Uh, Ūkininkai mums sako, gerai, kodėl, jūs galite uždrausti naudoti tam tikras priemonės Europoje, bet kodėl tuomet jūs leidžiate importuoti produktus iš trečiųjų šalių, kurie pagaminami naudojant pesticidus ir kurių sudėtyje gali būti pesticidų likučių. Juk tai yra nenuseklus požiūris. Uh, Ir mes turime tikrai paskatinti Filą Hauganą, mūsų priekybos komisijos narį, užtikrinti, kad čia būtų laikomasi nusiklaus požiūrio. Labai dažnai komisija sako, mes nieko negalime padaryti, todėl kad mes negalime nieko uždrausti už ES ribų. Bet atsiprašau, jei mes iš tikrųjų norime kontroliuoti e, augalų apsaugos priemonių naudojama ES, mes turime kažką daryti tam, kad ir neleistume įvežti tų produktų likučių turinčių produktų iš kitų šalių. Pane Guteland. att det behövs en förändring här. Jag vill också tacka för rapporten från revisionsrätten. Okej. Okay. okay. Ehm, jag vill starta med att tacka för eh, rapporten från revisionen. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti auditorumams už šią ataskaitą. Ir beje, norėčiau padėkoti kolegoms už labai kokybiškus pasisakymus. Panašu, kad e, nepaisant mūsų politinės ideologijos, mes visi sutarėme, kad ši tema yra labai svarbi ir kad reikia realiai kažką keisti. Pesticidų naudojimas e, nėra tausus ir akivaizdu, kad jis kelia grėsmę ir mūsų sveikatai, ir aplinkai, ir biologiniai įvairoviai. Tai reiškia, kad mes turėtume kur kas aktyviau veikti. Ir aš džiaugiuosi, kad visi dėl to sutarėme. Tikrai yra tikra beprotybė, kad mes leidžiame importuoti pesticidus iš trečiųjų šalių, kai tie pesticidai yra uždrausti Europos Sąjungoje tai kenkia ir mūsų daugininkų konkurencingumui, bet tai pir, pirmiausia e, pridaro nemažai žalos mūsų biologiniai įvairoviai. Ir mūsų bendroji žemės ūkio politika turėtų būti tokia, kad ji padėtų mums saugoti mūsų ekologinę ekosistemas. Todėl reikia tokių priemonių, kurios paskatintų žmonės keisti savo elgesį. Ir panašu, kad ES, kuri kol kas nepavyko da, įtikinti ūkininkų keisti uh, savo ūkininkavimo metodus. Taigi dėkuoju Jums už šią ataskaitą ir tikiuosi, kad mes ir ateityje šiais klausimais visi e, vieningai kalbėsime. Visi sutarsime. Dėkuoju. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorumams už šią ataskaitą, kuri yra labai savalaikė ir kuri yra labai aiški ir kurioje atsižvelgiama į da, kuriuose, kurioje yra, yra išsakytos rekomendacijos, kurioms pritarė ir šio komiteto nariai, ir dauguma parlamento narių. Apie tai kalbėjome, kai, kai buvo svarstomas pasiūlymas dėl žaliojo kurso ir kai kalbėjome apie strategiją nuo lauko iki stalo ir apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį nes e, jei mes norime susijęti ūkininkavimą ir pesticidus, pesticidų naudojimo mažinimą, reikia keisti bendrą žemės ūkio politiką. Ir mes visi turime susitelkti, užtikrintami, kad e, e, tos dvi politikos rytis būtų susijusios, nes tą trūkumą jūs pastebėjote. Ir reikia įrašyti uh, tai kaip sąlyga ir taip pat reikia skatinamų, skatinamų, ūkininkų skatinimo priemonių tam, kad jie pakeistų savo ūkininkavimo metodus. Antras dalykas - importas. Ko gero, iš įklausimą turėtų atsakyti Europos komisija, de, o ne de, jūs. Ir sveikatos generalinio direktorato atstovai, aš žinau, yra, dalyvauja mūsų posėdėje, mes jiems suteiksime žodį po to, kai e, į klausimus atsakys auditorumų e, atstovas. Mes žinome, kad šiuo metu komisijoje šiuo metu vyksta diskusijos, kuriuose dalyvauja priekybos, sveikatos ir žemės ūkio generaliniai direktoratai. Ir būtų labai gerai, jei mes galėtume įtikinti už visus šios klausimus atsakingus e, komisijos narius, atsižvelgti tai, kad Europos parlamente susidarė labai didelė parlamento narių nuo ponios Maginės iki pono Volas dauguma, kuri nori, kad būtų uždrausta importuoti pesticidus į ES. Aš suprantu, kad e, priekybos generalinis direktoratas sako taip, e, kad derinti su Brazilija, su Argentina, su kitomis šalimis e, me, neįmanoma primesti jiems da, tam tikrų reikalavimų, nes to šalis nori parduoti savo produktus. Bet tai nėra ta, uh, tinkamas teisinė, teisinės argumentas. Aš suprantu taip, kad, kas sakoma apie tai, kad trūksta teisinio pagrindo, bet vis tiek kažką reikia daryti. Neužtenka tiesiog pasiteisinti tuo, kad komisija neturi teisinio pagrindo tiems reikalavimams teikti. Tai štai ką aš norėjau pasakyti. Dabar aš vėl pradėsiu kalbėti kaip pirmininkas. Sutiksiu žodį penkioms-septynioms minutėms e, mūsų svečiui, tam, kad jūs galėtumėte atsakyti užduotus klausimus, o po to steiksime žodį sveikato genio direktorato atstovams. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atsakyti pirmiausiai pono Volės klausimą, kokie yra auditorių įgaliojimai, kaip mes galime, ką galime padaryti, vertinant viešąją gerybę ir panašiai. Noriu pabrėžti, kad ne auditorių, ne Europos auditorų rūmų uh, tikslas apibriežti politiką, numatyti tikslus, tai daro e, taryba, komisija ir parlamentas, auditorumai patikrina, ar tikslai numatyti ir parinkti veiksmai e, leis pasiekti tų tikslų ir ar stebėsinos sistema egzistuoja, kuri leidžia, leis sustebėti, <clears throat> ar tikslai nustatyti ir ar yra domenų leidžiančių nu, nustatyti tam tikrą politiką. Aš ko gero negalėčiau atsakyti visus klausimus, bet noriu padėkoti už visas nuomonės ir klausimus, nes matau, kad e, ši tema e, jūs domina iš tikrųjų. Taigi, pradėkime nuo ponios Maginės klausimo dėl patariamosios sistemos. Patariamoji sistema yra viena iš principų E, naudojimų integruotų kenkėjų valdymo sistemoje. Ir tai reikia pabrėžti, bet komisija ir valstybės narės pačios apibrėžia savo nacionaliniuose planuose būtent konkrečiai, ką reiškia integruotas kenkėjų valdymas. Mes kalbame apie principus, bet kai kalbėtume apie e, principų įgyvendinimą nuo 14 metų, tai aišku, kad tai valdymo institucijos valstybės narėse atsako už tai. Ir ūkininkai taip pat turi žinoti, kad, ką jie turi daryti, kad nebūtų baudžiami. Mūsų ataskaitoje sakome, kad neaišku nei ūkininkai, nei valdymo institucijoms, ką reiškia integruotas kenkėjų valdymas, nes jis turi prieštas veiksmų planuose, o komisija tik nuo 16 metų pradėjo įspėjinėti prasmes narės, kad jos turi pagerinti savo nacionalinius veiksmų planus šią prasme. Klausimas, kurį uždavė ponia Novak dėl produktų iš trečių šalių patikrinimų. Mes atlikome atskirą auditą skirtą ekologiniam maistui ir tas auditas rodo, kad kai kurie patikrinimai, kurios atlieka komisija trečiosiuose šalise, e, egzistuoja, bet jų turbūt nepakanka ir reikėtų juos plėsti, kad galėtume pasakyti, kad ekologiško maisto iš trečiųjų šalių importas gali būti vertinamas kaip organiškų, ekologiškų produktų importas. Panašus klausimas tai buvo užduotas ponio Šudaro, todėl perėsiu prie ponios Arena klausim, klausimo, kad ūkininkams ūkininkus konsultuoja privačios bendrovės, kaip ir sakė ponė Maginės. Aišku, mes remtume konsultacinės viešasias paslaugas, nors kaip tam tikrų mastų jos ir egzistuoja valstybės narėse. Kas yra svarbiausia, kalbant apie alternatyvas? Na, reikia žinoti, ką ūkininkai gali padaryti, jeigu rizikingi pesticidai būtų uždrausti, nors jie ir turi mažą riziką keliančių pesticidų. Tik tai 3 procentai visų aktyvių medžiagų apibūdintos kaip mažą riziką keliančios po dešimties metų. Taigi todėl reikia daugiau mokslinių tyrimų šioje srityje ir rasti, sukurti daugiau mažos rizikos pesticidų. Lengva kažką uždrausti, bet jeigu neturi e, alternatyvų, tai gali atsirasti ir juodoji rinka žemės ūkio srityje pono Hoizik klausimą dėl valstybių narių duomenų. Mes teigiame, kad kai kurios valstybės narės, kaip pavyzdžiui Prancūzija, skelbia duomenis, duomenis apie kiekvieną aktyvęją medžiagą. Bet netgi jeigu, jeigu tie duomenys ir pateikiami Eurostatų, Eurostatas agreguoja tos duomenys aukštesnių lygmenių ir tai mums neleidžia tinkamai analizuoti to. Audito rūmai negali apeiti tam tikrų dalykų, rinkti pats duomenis ir juos skelbti, jeigu Eurostatas to negali daryti. Taigi tinkamas būdas būtų pakeisti teisės aktus ir leisti Eurostatui skelbti statistiką apie aktyvės medžiagas, o tada mes galėtume analizuoti tai, kas vyksta iš tikrųjų mm, pesticidų naudojime. Pone Pauls uždavė keletą klausimų. Vienas dėl pesticidų naudojimo kiekybės. Ką sakome ataskaitoje, yra tai, kad mes turime sudarintą rizikos rodiklį, kuris pagal turimus rezultatus apskaičiuotus komisijos rodo, kad pesticidų naudojimas sumažėjo 20 procentų. Bet šis mažesnis rodiklio skaičius rodo, kad tai pesticidai sumažėjo, kurie nebuvo E, leidžiami naudoti ir jų ūkininkai negalėjo nusipirkti. Ar iš tikrųjų sumažėjo rizika naudojant pesticidus, pesticidus aiškiai šis rodiklis nerodo. Ir dėl to mes rekomenduojame komisijai pagerinti rizikos, suderintą rizikos rodiklį. Dėl pesticidų poveikį bei įvairoviai noriu informuoti komitetą, kad šiuo metu atliekame du auditus dėl bioįvairovės ir uh, ūkininkavimo žemės ir dėl kitas durkinių. Čia šios ataskaitos bus praneštos, paskelbtos atitinkamai gegužės ir birželio e, mėnesį dėl pažinimo procedūrų. Nacionaliai veiksmų planai turi būti gerinami, kad būtų galima tinkamai apibriežti, kas yra integruotas kenkėjų valdymas ir kad tai būtų galima įgyvendinti valstybės narėse. Aišku, reikia tam tikrų papildomų veiksmų. Kita vertus, ūkininkai gali būti baudžiama už tai, kad nenaudoja integruoto valdymo principų. Problema yra tai, kad dažnai to neįmanoma pritaikyti valstybės narėse ir jos nieko dėl to nedaro. Mes netgi minėjome Niderlandų atvejį, kuomet institucijos nu, nustatė, kad 20 procentų ūkininkų neturi jokių įrodymų, nors jie yra privalomi, kaip naudojami pesticidai, bet jie ir nebuvo baudžiami dėl to taip pat. Ponas Merts uždavė klausimą, ar. E, tai yra, kaip galime patikrinti, kad tai, kas, kas iš tikrųjų vyksta laukose. Na, veiksmų, valstybės narės turi spręsti pagal savo veiksmų planus, kokiu imtis veiksmus, veiksmų, kaip kontroliuoti situaciją. Dėl atsargumo požiūrė, aišku, alternatyvos yra svarbios ir reikia daugiau dirbti ties alternatyvomis prieš uždraudžiant rizikingus pesticidus. O dėl ilgalaikio poveikio toksiškumui, tai šio audito aprieptyje nebuvo šis klausimas svarstomas. Pane Hazenkamp, pane Hazenkamp sakė, kad Niderlanduose taikomas labai, platu, labai plati integruotos kenkėjų valdymo apibrieštis ir netgi remiamas specialinis naudojimas. Tai turi apibriežti valstybės narė savo veiksmų planuose ir komisija juos turi patikrinti, ar jie atitinka Europos taisyklės ir atitinka integruotą kenkėjų valdymą ir, ar ne o dėl kitų klausimų jie labiau yra skirti e, komisijai. Bet jeigu kažką praleidau, prašom e, užduoti tą klausimą iš naujo. Ačiū, jeigu norėjai sutiks, dabar suteiksiu žodį komisijai, Santė generaliniam direktoratui, užbaigti šią pirmąją diskusiją ir pradėti antrąją. Nes daug klausimų yra tarpusavėje susiję. Taigi prašom, jums žodis atsiekant, atsakyti į pirmosius klausimus ir pradėti antrąją diskusiją. Labai ačiū, pana pirmininkė. Jeigu leisite, norėčiau pirmiausia perduoti žodį kolegai apie tvarų naudojimą, nes jis, jis dirba šioje srityje, o po to aš perimsiu E, tai labai drąsu, sako pirmininkas. Labai ačiū. Dėkuoju auditorumams už e, šį ataskaitą. Mes dirbame daug su auditorumais, rengiant šią ataskaitą ir bendradavome, aišku. Ir dabar mes analizuojame ataskaitos rekomendacijas. Jos yra savalaikės, nes norime pabrėžti, kad vienas iš žalio kurso ir nuo ūkio iki stalo tikslų yra tvarus ūkininkavimas ir papildomos priemonės, kurios, kurio galima imtis, sumažinant riziką žmogų sveikatai, aplinkosaugai ir kaip mažinti cheminių pesticidų naudojimą. Ir apie e, tuos veiks, papildomus veiksmus bus pranešta, kalbant apie programą nuo ūkio iki stalo, nuo, nuo lauko iki stalo. Ir bus atšvilgta į audito rūmų rekomendacijas taip pat. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, mes manome, kad e, augalų apsaugos produktų keliama rizika tas pastarosius dešimt metų ženkliai sumažėjo, bet mes tikimės, kad bus daugiau dar padaryta ir daugiau pasiekta. Žinome, kad integruotas kenkėjų valdymas yra svarbi priemonė, kurią reikia įgyvendinti, kad tų tikslų pasiektume. Ir galima padaryti daug, įgyvendinant e, tą sistemą valstybių narių lygmenių. Taip pat daug kalbėjome su Žemės ūkio direktoratu teikiant paramą tvarumui per BŽUP ir su aplinkos direktoratu apie stebėseną ekosistemų. Nežinau, ar galiu atsakyti visus klausimus, bet trumpai norėčiau paminėti svarbiausius aspektus minimus klausimuose, o po to Sabin atsakys klausimus susijusius su importu iš trečiųjų šalių ir kolega iš Žemės ūkio direktorato atsakys į klausimus susijusius su BŽUP. Vienas dalykas, kurį minėjo ne vienas narys, tai yra e, pažeidimai, veiksmai susijęs su jais ir įgyvendinimas. E, nuo praėjusiu metų, po to, kaip e, paskelbta šis ataskaita, tvaraus naudojama direktyva yra kontrolės direktyvos dalis. Todėl valstybės narės turi visas priemonės, kad įgyvendintų ir užtikrintų įgyvendinimą šių direktyvų. Tai yra pagrindas teisinis yra valstybės narėms imtis veiksmų. Viena iš problemų, kurią analizuojame, yra kaip valstybės narės gyvenina, užtikrina direktyvos įgyvendinimą e, atlikdami auditus ir mes siekiam užtikrinti, kad įgyvenimas gerėtų ir jeigu ne, mes svarstysime papildomus veiksmus skaitant pažydimo procedūras. Viena iš rekomendacijų, kurias pateikė audito rūmai dėl rizikos rodiklių ir jų gerinimo, net iki audito rūmų pasisakymą mes pripažįstame, kad šios rodiklius reikia gerinti ir mm, siekiame tai padaryti, tai yra susijęs su prieinamais duomenimis. Ir daug diskutuojame su Eurostatu dėl duomenų rinkimų atlikimo pagal pesticidų statistikos reglamentą, kas yra e, duomenų rinkimo pagrindas apie pesticidus. Ir vienas iš signalų yra tai, kad mes turime peržiūrėti teisės aktus dėl neagreguotų duomenų valstybių narių pagrindų teikimo, kad būtų galima priimti sprendimus politikos srityse, remiantis detaliais faktais, o ne agreguotais duomenimis. Taip pat reikia naudingesnės informacijos apie naudojimą. Kai turėsime duomenų, tuomet galėsime plėtoti naujus papildomus rodiklius pagristus priklausomybę, naudojimu, dozavimu. Šios informacijos šiuo metu neturime. Kalbant apie e, integruotos kenkėjų valdymo sistemos e, taikymo gyvenimą, tai pripažįstama, kad svarbu mokyti žmonės, kaip naudoti sistemą, ūkių konsultacinę sistemą tą daro, bet e, galvodami, kaip peržiūrėti teisės aktus, galvosime taip pat ir kaip sustiprinti e, mokymo ir konsultacijų svarbą, kai kalbam apie tam tikrų cheminių medžiagų naudojimą. Manau, kad dar buvo užduotas e, konkretus klausimas dėl Vokietijos veiksmų plano programos nuo lauko iki stalo kontekste mes rengsime ataskaitą dėl tvaraus įgyvendinimo direktyvos naudojimo ir valstybių narių planų įgyvendinimo. Ir aišku, ten bus pateikta daugiau informacijos apie tai. Na, Vokietijos planas yra pateiktas ir e, teisė, teisiškai tai Vokietija įgyvendino jai keliamus reikalavimus. Toliau kolega iš Agri generalinio direktorato. Iš mūsų perspektyvos aš galiu pabandyti rezumuoti atsakymus į klausimus susijusius su BŽUP. Iš esmės, dvi klausimų grupės, kaip BŽUP gali padėti užtikrinant tvarų pesticidų naudojimą iš ūkininkų pusės Ir taip pat e, klausimas konkretus buvo apie ūkiauninkų konsultacinės sistemos naudojimą. Dėl BŽP, tai aš manau, kad turime skirti dabartinę BŽP ir ateities BŽP. Norėčiau vėliau šiek tiek pakalbėti apie tai, kokia bus BŽP ateityje. Bet pagal dabartinę BŽP Tvarus pesticidų naudojimas yra svarbus ir jis prisideda prie direktyvos įgyvendinimo per įvairias priemonės. Pirma, pirmiausia, atitiktis, tai yra ryšys, kad išmokų pagal BŽUP e, laik, siejantai su e, teisės aktų laikymusi dėl pesticidų. Patariamoji sistema taip pat yra BŽUP dalis. Visnės narės turi teikti konsultacijas Taip pat ir dėl tvaraus naudojimo direktyvos ir integruotos valdymo sistemos. Taip pat e, su tuo susijęs ir išmokos veiksmų programos vaisiams, vaisiams ir daržovėms. Apima ir aplinkosauginį komponentą, kur integruotas kenkėjų valdymas yra svarbus aspektas. Mes remiame ekologišką gamybą Taip pat pagal BŽUP, pagal antrąjį ramstį turime finansavimo galimybių aplinkosauginėmis ir klimato e, priemonėms, įskaitant ir e, integruotą valdymą, investicijas, mokslinius tyrimus. Ir tai prisideda prie tvaraus pesticidų naudojimo plėtimo šiuo metu. Ateityje norime toliau stiprinti šį įnašą per savo pasiūlymus. Pavyzdžiui, ateities sąlygos jau dabar numato visas atinkamas tvaraus naudojimo direktyvos nuostatas, įskaitant galimybės valstybėms narėjams sėti su išmokas su integruotų valdymo ir įvairiomis e, sąlygomis e, šioje srityje. Aišku, tai ūkininkai tuomet daugiau žinos apie tokią praktiką, nes įmanoma mažinti išmokas atsižvelgiant į situaciją šioje srityje. Bet šios sąlygos paremamos ir skatinamosiamis priemonėmis. Jūs minėjote ekosistemas. Aišku, kad tai yra svarbi priemonė, panaudojant pirmojo ramščio priemonės, e, plėtojant tvarų pesticidų naudojimą prieinamą visiems nariams. Turime išmokų ir pagal antrąjį ramstį, aišku, bet e, siekime didesnio lankstumo valstybės narėms. Na, o valstybės narės BŽP planuose turi skurti savo strategiją, kad pasiektų tų tikslų susijusių su pesticidų, pesticidų tvarių naudojimu. Manau, kad čia yra potencialo sukurti užtikrinti tvarų pesticidų naudojimą, e, einant toliau negu vien tik reikalauja teisės aktai. Kai dėl konsultacijų ūkininkams, iš tikrųjų tai svarbus klausimas valstybės narės, tai yra ūkininkai, ūkininkams reikia konsultacijų, kad jie galėtų taikyti gerą pesticidų naudojimo praktiką. Dabartinė patariamoji sistema pagal BŽUP jau numato tvarų pesticidų naudojimo, naudojimo direktyvą. Ir ūkininkai gali kreiptis į nacionalinės institucijas konsultacijų, kaip tvariai pesticidus naudoti. Ir čia tai susiję ir su integruotų kenkėjų valdymu. Konkrečiai, kaip tai gyvendina valstybės narės, kaip klausė ponia Maginės šiuo metu, vykdome tyrimą, bandydami tai įvertinti ir rezultatą pateiksime po kelių mėnesių. Kalbame su valstybės narėmis, šiemet suplanuotas su, su, su seminaras šiam tikslui. Tam tikrai rezultatai jau, finansavimas jau valstybės narėms yra skirtas organizuoti konsultacijas ūkininkams. Ir taip pat Ponios Arena dar klausimas ir tuo ir baigsiu. Jos klausimas buvo apie konsultacijų neutralumą. Šis principas įrašytas, įdėktas dabartinėje konsultacinėje sistemoje ir jis aiškiau bus suformuotas mūsų pasiūlyme ir tikėsimės jūsų paramos svarstančių klausimą parlamente. Ačiū. Ačiū dar kartą už e, suteiktą galimybę kalbėti. Aš iš karto perėsiu prie užduotų klausimų. Pirmiausia, norėčiau apžvelgti, kokia situacija yra dabar e, su refit vertinimo dėl pesticidų reglamento. Čia buvo jau sakyta, kad turime, dirbame keliomis kryptimis šiuo metu e, su žaliuoju kursu ir su strategija nuo lauko iki stalo ir čia turės pateiksime rezultatus netrukus. Refit vertinimo rezultatus ataskaitą pateiksime tarybai ir parlamentui kartu su strategija nuo lauko iki stalo ir su antroja ataskaita dėl tvaraus vartojimo direktyvos įgyvenimo. Tai reiškia, mes turėsime visą dokumentų rinkinį, kur šios temos bus susijėtos su e, žaliojo kurso temomis ir prioritetais. Refit ataskaita tarybai ir parlamentui kalbės apie refit vertinimo tyrimo rezultatus, bus atsižvelgta į klausimus, kuriuos iškėlė Europos parlamentas savo dviejose rezoliucijoje, viena dėl e, leidimų uždavimo procedūros ir pesticidų reglamento įgyvendinimo. turint galvoje, kad parlamentas yra pripažinęs, kad mūsų leidimų išdavimo sistema yra viena greščiausių pasaulyje. Bet dar vienas dalykas, kurį reikia pagerinti, tai yra reglamento įgyvendinimo veiksmingumas. Viena vertus galime patvirtinti, kad e, reglamentai veikia, yra veiksmingi, apsaugant žmonių sveikatą ir aplinką. E, reglamentas yra griežtas, e, patvirtinimo kriterijai yra griežti ir noriu pasakyti, kad aktyvių medžiagų turinčių didelę riziką dalis yra labai maža, jie sudaro tik tai 2 procentus visų aktyvių medžiagų ir tikimės, kad šis skaičius ir toliau mažės. Žinoma, svarbiausias darbas, kurį dar reikia atlikti, tai yra sumažinti priklausomybę nuo cheminių pesticidų ir pereiti prie mažesnės rizikos medžiagų. Taip pat bandome susidoroti su vėlavimais sistemoje, spręsti veiksmingumo problemas. Ir tai yra ta kryptis, kur imsimės daugiausia veiksmų. Taip pat siekime pagerinti rizikos vertimo procedūrų skaidrumą, gyvendinami skaidrumo, rizikos vertinimo skaidrumo ir e, tvarumo nuostatas. Ir numatome įvairius veiksmus, kad galėtume spręsti tuos keturis klausimus, e, kurie keliami refit vertinimo procese. Tik kaip sakiau, Tai yra veiksmingumas ir siekiant mažesnio priklausomumo nuo cheminių pesticidų. Perinant prie klausimų, na, girdėjome, kaip sakė auditorumai, kad mažos rizikos aktyvios medžiagos ar taip apibrėžimas medžiagos šiuo metu sudaro apie 3 procentus visų prieinamų aktyvių medžiagų. Komisija jau ėmėsi įvairių veiksmų, kad paspartintų mažos rizikos aktyvių medžiagų tiekimą ir jų apibrėžimą tok, kaip, tok, tokiamis. Ir tai yra tiesiogiai susiję su vėlavimu peržiūrint sistemą. Tas vėlavimas e, šiuo metu atsiradęs valstybė narių lygmenių, nes mes daugiau žinome apie rinkoje esančias aktyves medžiagas ir žinome, kad jos atitiks mažos rizikos aktyvių medžiagų apibrieštis, bet jas reikia, jos turi pereiti peržiūros procesą, kad tai būtų apibrieštos. Kita gera naujovė, kad yra naujos, nu, nauji prašymai, apie 10 jų patikėme kasmet, 50 procentų iš jų yra paraiškos medžiagoms, kurios bus ko gero mažos rizikos arba bio, biologinėms medžiagoms. Taigi šis pramonės sektorius suprato jau, kur daugiau dėmesio reikia skirti ateityje ir e, mes suprantame, kad procesą reikia spartinti, bet dėja e, e, žodis, vaizdas nėra toksai blogas, kaip kartais atrodo. Buvo užduota klausimų dėl importuojamų produktų. Norėčiau paaiškinti vieną dalyką. Bazinis e, likučių e, lygmuo pagal MRL yra tas lygmuo, apie kurį kalbame, kuris yra tas pats visada, ar kalbėtume apie ES pagamintus produktus ar trečiosios šalyse pagamintų ir importuotų produktų lygmuo. Tai yra lygmuo, kuris įvertintas pagal riziką ir nustatytas e, vykdant rizikos e, vertinimus, kuriuos atlieka Europos maisto saugos agentūra. Bet kokia atveju, ar tai būtų produktai pagaminti viduje ar importuojami, jie yra saugus vartoti kai dėl sveikatos apsaugos ir saugumo vartotojams, tai nėra jokių prieštaravimų šios politikos prasme. Žinoma, pasitaiko atveju, kuomet aktyvios medžiagos nėra šiaip Europoje patvirtintos. Taip gali būti, pavyzdžiui, dėl to, kad nėra paklausos. Europoje, pavyzdžiui, gali būti kitų kenkėjų negu kitose pasaulio šalise. Todėl nėra poreikio patvirtinti tam tikras medžiagas ES naudojimu. Arba mes, pavyzdžiui, neauginame tokių kultūrų, e, kuriuo atžvilgiu būtų naudojamas tam tikras pesticidas. Bet mes kartais draudžiame tam tikras aktyves medžiagas ir tuomet e, tas e, minimalus ligmuo, likutinis ligmuo yra sumažinamas E, kad jis būtų saugus importuojamiams produktams. Aišku, daug girdame, kad daug kalbam apie vienodas žaidimo sąlygas. Na, kai kalbame apie importuojamus produktus, reikia pažvelgti, ką importuojame. Mes importuojame daug produktų, kuriuos gaminame ir Europoje, bet taip pat importuojame žaliavas, kurių e, sąjungoje negaminame ar pagaminama čia yra jų nepakankamai pavyzdžiui, egzotiški vaisiai ir daržovės, kava ir arbata būtų pirmieji tokie pavyzdžiai ir, aišku, žinome, kad jeigu kalbėsime apie pašarus gyvūnams, tai šiuo metu esame smarkiai priklausomi nuo pašarų importo iš trečiųjų šalių, ypač kai kalbame apie soją. Taigi vienos žaidimo sąlygos yra vienas dalykas, bet tam tikra priklausomybė egzistuoja. Taip pat vartotojai nori e, įvairių vaisių ir daržovių ir taip skuriama paklausa. Tai kas kita. Kaip sakiau anksčiau, žmonių sveikata yra visiškai užtikrinama. Čia buvo minėta, kad komisija yra labiau tolerantiška, kai kalbam apie labai toksiškus pesticidus. Na, ta prasme, tai nėra teisinga. Jeigu pesticidai yra ypatingai toksiški, sunku įsivaizduoti, kad būtų galima nustat... pasiekti saugų MRL. Ir jeigu MRL nustatytas ties nuliu, tai tokios prekės negali būti importuojamos. Norėčiau paaiškinti šiek tiek, kokios kontrolės priemonės mes naudojame. Auditorumai paaiškino jau, kad jie yra matė, kokias kontrolės priemonės komisija naudoja ekologiškai produkcijai. Taip pat komisija vykdo kontrolę, kaip naudojami pesticidai trečiosios šalise. Tai atlieka kolegos audito direktorate, jų ataskaitos yra prieinamos. Tai yra vienas kontrolės lygmo kai dirbama su trečiųjų šalių kontrolės sistema, vertinant tai, kaip jie e, kontroliuoja pesticidų naudojimą. Taip pat mes e, vykdome kontrolę importo lygmenių įvairioms prekiams ir žaliavoms. Taigi įmami pavyzdžiai prie sienų ir nustatoma likutinės vertės, pesticidai išmatuojami likę produktuose ir turime duomenys apie tokią importo kontrolę ir pagaliau vykdoma plati rinkos kontrolė ES. Mes analizuojame apie 80 tūkstančių pavyzdžių tiek importuojamų, tiek viduje pagamintų produktų. Ir tikrai galime užtikrinti bendrą importo saugumą. Pirmininkas, atsiprašau, turime neutraukti, dabar jūs, nes mums liko jau tik tai 10 minučių. Ir dar norėčiau skirti šiek tiek laiko nariams, ne tik komisijai. Dėkuoju už jūsų pastebėjimus. E, iš parlamento kolegų štai kas nori pasakyti. That's it atrodo tiek, keturi. E, dar keli užsirašė. Gerai. Sąrašas jau sudarytas. Pradedame nuo žaliųjų, kadangi būtent jūs prašėte šių diskusijų, ponė Paulus. Labai ačiū. Kadangi liko tik 10 minučių, tai bus gana sudėtinga. Pradėsiu nuo svarbiausio man klausimo. Europos Teisingumo teismas pernai priėmė sprendimą ir mūsų mintis e, tokie žmonės e, skundės dėl to, kad direktyva 1107 nepakankamai apsaugo e, sveikatą ir aplinką, nes nėra pakankamai gerai įvertinamos veikliosios medžiagos, nesilaikoma gairių ir Europos Teisingumo teismas pasakė, kad įmonė negali pasirinkti veikl... sakyti, kokia yra veiklioji medžiaga, kuri nėra valstybės narės, e, kurios atsakingos už produktų tvirtinimą gali pasakyti, kad nepatikrinate, pavyzdžiui, teleomino ir valstybės narės, pavyzdžiui, gali lengvai pasakyti, kad veikilioji medžiaga yra viena ar kita, bet gali būti ir kitų veikliųjų medžiagų sugaminiuose, taigi teikite atitinkamus duomenys. Bet kiek aš žinau, valstybės narės to nedaro ir mišiniai nepakankamai gerai įvertinami. Aš noriu paklausti, kaip komisija gali užtikrinti, kad būtų laikomas visų reikalavimų ir bus e, tikrai ne tik veikliųjų medžiagų, bet ir visų ingredientų e, pateikimo reikalavimas bus užtikrintas. Ir dar noriu paklausti, kaip jūs ketinate dirbti, ar planuojate kažką daryti dėl direktyvos 1107. Europos parlamento pest komitetas yra pateikęs tam tikrų pastabų, bet aš neišgirdau jūsų pozicijos dėl šio pranešimo. Ir dar dėl pašalinio poveikio, pavyzdžiui, neonikotinoidų poveikio baisus jis buvo, bet daugiau neturiu laiko, taigi tuo apsiribosiu. Ačiū. Dabar EPP atstovė ponė Maginės. Labai ačiū. Keletas klausimų. Pirmiausiai, investicijų lygis į mokslinius tyrimus inovacijas. Ar turite žinių, kad ieškotų naujų produktų gamintojai pesticidų? Ar yra vertinamas kažkokios medžiagos teikiamos rinkai, norėčiau paklausti jūsų apie tai, gal e, poveikį tai galėtų turėti kažkokį ir ar kitur atliekami tyrimai. E, mes matome, kas vyksta Afrikoje e, su skeriais, kokio mastu jie yra paplitę ir noriu paklausti, ar tų produktų nebūtų galima naudoti, nes kai kur jie reikalingi, nors mes norime aiškiai sumažinti apskritai priklausomybę nuo jų. Ir noriu taip pat jūsų paklausti apie tai, kaip galėtume pagerinti, ne tik paspartinti, kas būtų naudinga e, tvirtinimą, bet tokiu būdu, kad gautume gerų e, rezultatų. EPP atstovė ponė Mortler. Dėkoju. Mes girdėjome apie tai, kad tikslas gautinis mažinti pesticidų naudojimą, taip pat e, reikia pripažinti, kad liekamų medžiagos, kurios lieka maisto produktuose, yra, e, jų lygis yra labai žemas, žemesnis negu kada nors anksčiau. Uh, Taip pat atrodo, kad ekologiški ūkiai dirba panašiai, e, kalbu apie integruotą pesticidų valdymą, čia sitie jie dirba daugiau ir mažiau vienodai. Ir turime užtikrinti, kad pesticidai nebūtų naudomi ten, kur to nereikia. Ir noriu paklausti jūsų kai ko. Yra labai daug išimčių ypatingoms situacijoms susidarius. Ir tos išimtys e, skirtingos pagal valstybės narės, pavyzdžiui, vario e, sulfato naudojimas. Noriu paklausti, kaip, ka, kaip komisija žiūri į tas išimtis. Ponas Polčiak. Labai ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip padėti įmonėms paskatinti jas ieškoti pakaitinių medžiagų. Registravimo procesas yra labai ilgas, reikia daug investicijų. Noriu paklausti komisijos štaiko. Ar mes iš tiesų ketiname paremti įmonės, skatinti jas kurti alternatyves medžiagas, nes šiaip manau, kad pakankamai tokių uh, medžiagų rinkoje nėra šiuo metu. Taip pat neturime pakankamai duomenų apie toksiškumą atitinkamų medžiagų. Reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės organizacijos e, teiktų daugiau informacijos. Pone Arena, socialistų frakcijos vardu, dėkoju dėl e, e importuotų produktų toksiškumo leisnų ribų. E, reikia e, kalbėti apie tai, bet taip pat apie Europoje gaminamus produktus. Noriu paklausti, e, ar komisija ketina imtis kažkokių priemonių, vertindama importuojamas medžiagas, bet taip pat matome, kad ES viduje veikia lobistai ir Noriu paklausti, kaip bus e, e, vertinami leisti, leistinas toksiškumo lygmenys. Pavyzdžiui, e, kitas dalykas yra poveikis bioįvairoviai, importuojami bananai, nėra, toksiškumas jų nėra didelis, bet nukenčia juos auginant bioįvairovę. Dar vienas dalykas kontrolė prie sienų. Aš tikrai pasitikiu tarnybomis dirbančiomis ten. Uh, Kalbu apie maisto produktų patikrą, bet žinau, kad trūksta išteklių tokiai kontroliai. Ir aš e, žinau, kad pavyzdžiui Antverpeno į o, uostą Antverpeno yra atvežama. Įvežama tiek e, keulienos, pavyzdžiui, kad jos neįmanoma visos sukontroliuoti. Ir aš uh, E, turiu labai daug klausimų ir nuogastavimų dėl šio aspekto. Manau, kad mes turime būti labai e, budrus, sekdami toksiškumą. Dėkoju, pirmininkė. Pagrindinis žemės ūkio tikslas yra e, maksimaliai padinti gamybą ir pelną gamintojų. Vienas iš būdų tam užtikrinti yra pesticidų naudojimas. Tokiu būdu yra žalama gamta, sveikata žmonių, tai įrodė yra mokslininkai ir nevyriausybinės organizacijos. Pesticidai kenkia dirvai, vandeniui, kitiems organizmams, gyvūnams, pavyzdžiui, žuvims, e, vabžiams, paukščiams. Taip pat kyla pavojus tiek vartotojams, tiek ūkininkams. Norėčiau paklausti jūsų. Viena iš strategijos nuo lauko e, iki stalo tikslų yra tvarius metodus e, gamybos skatinti ir ar neketinate apriboti pesticidų naudojimo ir įvesti kontrolę sveikatos apsaugos tikslais, aplinkos apsaugos tikslais. Noriu pasakyti, kad viena laboratorija Hamburgė buvo uždaryta po to, kai ji buvo apkaltinta bandymai su gyvūnais. Ir e, dėl to rezultatai e, tyrimų nebuvo pakankamai patikimi. Ačiū pirmininkė. Labai malonu, kad vyksta ši svarbi diskusija ir norėčiau išsakyti tam tikrą nusivylimą komisijos refit veiksmai. Komisija pažadėjusi buvo prieš metus paskelbti rezultatus, bet kol kas e, dar nesulaukėme e, to rezultato, o šioje e, knygoje, kurią rodau, yra parlamento pozicija išdėstyta mes matome, kad reglamento gyvenimas neužtikrina norimų rezultatų. Šiaip aš esu labai patenkintas, kad komisija, tuo, kad komisija ketina paskelbti apie tam tikras iniciatyvas, pirmiausias skirtas e, paspartinti alternatyvių medžiagų registravimą ir atsisakymą tam tikrų medžiagų, bet mums reikia daugiau informacijos apie komisijos planus. Komisija taip pat pasakė, kad 50 procentų paraiškų siema su žemos rizikos pesticidais. Ir čia tas pats, kad 50 procentų energijos visų išteklių, kurias naudojame, yra atsinaujinantis ištekliai, bet mums reikia 100 procentų mažos rizikos pesticidų. Ir ką mes ketiname daryti, kad tokį esminį pokytį įgyvendintume, kaip paspartinsime procesą. Antras dalykas, ką darysime su leidimais, leidimų e, pratesimu pagal 17 straipsnį. Aš e, kartais jaučiuosi kaip e, nuolatinis prieštaravimų tvirtintojas dėl tų pesticidų. E, dėl kurių prašoma, e, kuriems prašoma pat, suteikti leidimus. E, visą laiką pratesiami leidimai, jų galiojimas, nors neturėtų būti išduodami leidimai tokiems pesticidams. Pone Mets, dabartinės gairės rizikos vertinimo neužtikrina aplinkos apsaugos. Viena iš priežasčių yra tokia, kad kuriami standartai su pramonės atstovais, o akademinio pasaulio atstovai nedalyvauja. E, mokslinės gairės e, turi atsižvelgti į bioįvairovės praradimą. Žinome, kad kai kurios laboratorijos taip pat atlikdamas bandymus saugumo e, sukčiavo įvykdė pažeidimus ir komisija ir ketina renkti gairias kartu su nepriklausomais mokininkais, o ne su e, pramonė ir mokslininkais dirbančiais pramoniai, kad būtų galima geriau apsaugoti aplinką ir ar komisija taip pat sutinka su tuo, kad būtina užtikrinti, jog partnerių peržiūra mokslinė literatūra, literatūra yra patikimi informacijos šaltiniai vertinant riziką. Ir ar neketinate e, pripažįsti, kad e, pramonės finansuojami tyrimai nėra pats geriausias kelias? Dar vienas dalykas, kuris bus paminėtas, e, leidimų galiojimo pesticidams termino pratesimas tų, kurie yra kancerogeniai, bet aš nesipleisiu, nes jau kažkas pateikė klausimą apie tai. Pone Haizekam, paskutinė klausė. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausiai būtų puiku, jeigu komisija sureaguotų į mano pateiktą klausimą auditorumo atstovui apie integruotą pesticidų e, valdymą. Kenkėjų valdymą tiksliau. Uh, Ir kaip komisija ketina užtikrinti, kad medžiagos būtų vertinamos ilgalaikio toksiškumo požiūrių, pavyzdžiui, endokrininę sistemą ardančių poveikių ar kancerogenių poveikių. Taip pat, kas buvo padaryta, kad būtų nebe, taip dažnai nebepratesinėjamas leidimų galiojimas pesticidams. Prieš keletą metų jau kėlėme šį klausimą. Ir Netrodo, kad daug kas pasiekta, nes komisija vėl 34 medžiagoms pratėsė galiojimo leidimą. E, sakoma, kad EFSOS darbo krūvis labai dėlis dėl to dėlsiama įgyventi tikras priemonės, bet kodėl nepasinaudojama 21 straipsnių, e, kuris minimas ECA ataskaitoje. 2010 metais jau kai kurios medžiagos buvo priskirtos labai toksiškomi proksikonezolis, pavyzdžiui, koks yra statusas e, po diskusijų atitinkamosi institucijose šios medžiagos. Dėkuoju. Tris minutės komisijai, nedaugiau, nes e, kitas klausimas - koronavirus ir e, paskui strategija nuo lauko iki stalo. Tai labai platus klausimas medžiagos, kurios nėra veikliosios medžiagos. Aš suprantu, kad buvo kalbama apie sinergijas e, darbas dėl formulantų vyksta, mes nuolatiniam komitetui e, teiksime savo išvadas, ten dirbame taip pat dėl sinergijų ir mišinių EFSA daug yra pasiekusi, mes laukiame dviejų ataskaitų, galutinių balandžio mėnesį dėl mišinių reikia pasakyti, kad e, mokslinio požiūrį tai labai sudėtingas klausimas, niekas tyčia nieko nevilkina, bet mokslinio požiūrį labai sudėtingi tie darbai, jie vyksta, mes e, vadojamės e, E, keliomis e, sistemomis, bet e, palaukime balandžio, kai pasirodys EFSA ataskaitos. Dėl ketinimų mes turime mažinti priklausomą nuo pesticidų, visi su tuo sutinka, reikia padėti ūkininkams naudoti integruotą kenkėjų valdymą, ieškoti uh, alternatyvų, manau, kad e, strategija nuo lauko iki stalo yra viena iš puikių priemonių, kuri gali leisti e, prisidėti prie e, tikslų siekimo, sėklų, apvalkala, sėklų apvalkalas, tai yra vienas iš elementų susijusių su sėklų dražavimas, kitaip tariant, tai yra integruoto kenkėjų valdymo elementas. E, tai taikant šį metodą būtų galima naudoti mažiau pesticidų. Jūs minėjote neonikotinoidus, taip, tai yra labai kengsminga medžiaga ir nežinau, kaip galima kalbėti apie e, platesnį naudojimą tos medžiagos. E, vario sulfato naudojimas reikia siekti kaip galima labiau jį riboti ir Dar vienas dalykas - ekologinis ūkininkavimas. Mes raginame ūkininkus e, naudoti kaip galima mažiau pesticidų. E, tai visuotinai taikoma taip pat medžiagos naudojamos ekologiniuose ūkiuose kelia kartas nuo karto, sukelia tam tikrų problemų ir mes turime į tai žiūrėti taip pat nerizikingų pesticidų, žiemos rizikos kūrimas, reikia perti 100 procentų prie tokių, taip, tai būtų labai naudinga, mes sutinkame, mes pradedame e, darbą, peržiūrime duomenų reikalavimus, žiūrime į paraiškų teikimo procesą pramoniai, viskas yra priderinama prie kūriamo produkto. Aš jau matau, kad pirmininkas žiūri mane su susirūpinimu noriu pasakyti, kad mes turėsime vėliau galimybių aptarti šios klausimus išsameu. Nepamirškime, kad e, žaliasis kursas prilyksta e, žmogaus susilaipinimui mėnulėje, taigi sulaukia dideli darbai. E, aš tikiuosi, kad sveikatos apsaugos generalinis direktoratas ir atinkamas komisijos narys sureaguosi tuos iššūkius. Mes aptarėme pesticidus iš įvairių pozicijų. Ačiū komisijos atstovams. Dabar paskutinis e, klausimas. Koronavirusas. Taigi pas mus atvyko du svečiai. Ponas John Ryan iš sveikatos generalinio direktorato ir dar vienas iš Kopenhagos prie mūsų prisijungs. Tai yra lygų prevencijos ir kontrolės centro direktorė, jį dėja negalėjo atvykti pas mus. Šiandien todėl su ją mes bendrausime videokonferencijos būdu. Taigi, ponia Rain, pirmiausia, suteiksime jums 10 minučių tam, kad jūs galėtumėt mums pateikti šviežiausią, naujausią informaciją kurią turi komisija apie koronavirusą. Labas rytas, dėkuoju Jums už tai, kad sutikėte man žodį. Aš norėčiau Jums pranešti apie dabartinę da, situaciją susijusią su koronavirusu. Pirmą kartą sveikatos apsaugos ministrai e, susitiko vasario 13 dieną tam, kad aptartų e, tai, kaip bendrai mes galėtume reaguoti į e, viruso protrukį. Tuomet užregistruotų atvejų Europos Sąjungoje ir Junktinė karalystė buvo 44 atvejai įregistruoti. Dabar mes turime daugiau nei 3000 atvejų visoje Europos Sąjungoje. Junktinė karalystė Monakė E, švei, Šveicarijoje ir San Marino mes taip pat yra įtraukti į visus tuos skaičius. Didžioji dauguma šių atvejų, e, daugiau nei pustrečio tūkstančio, yra Italijoje. Šiuo metu be Kinijos visame pasaulyje labiausiai paveiktos šalis yra Korejos Respublika. Ten yra daugiau nei 5000 atvejų. Italijoje maždaug 3, 2500 tūkstančių ir Iranas, kur yra 2300 atvejų. Šis virusas palėtė 70 pasaulio šalių. Europos lygų prevencijos ir kontrolės e, centras, su kurio atstovai bendrausite tai netrukus, nuolas skelbia naujausią informaciją, e, techninės gairės ir rekomendacijas visuomeniai ir valstybėms. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis rizika asocijuojama, e, su kuria susiduria europiečiai, šiuo metu da, yra apibūdinama kaip da, e, vidut, nu, nuo vidutinės iki didelės, priklausomai nuo kiekvieno e, sveikatos būklės ir jo padėti, geografinės padėties. Akivaizdu, kad rizika nėra vienoda visur, bet. A, Ir todėl šiuo metu ES bandoma sustabdyti da, šį, da, e, šio viruso plėtimą. Tai reiškia, kad mes bandome dabar nustatyti galimus žydinius ir atsekti žmonių judėjimą. Kartu parengties stadijos metu mes taip pat da, skiriame daug dėmesio prevencijai ir parengčiai didinti. Tai, yra, tai reiškia, mes ruošiamės taip pat ir blogiausiam galimam scenarijui. Siekime užtikrinti, kad sveikatos apsaugos sistemų, sistemos pajėgtų susitvarkyti su, su galimai dideliais susirgusių skaičiais. Tai reiškia, kad mes didiname ligoninių pajėgumus galvodami apie tai, kad susirgusių asmenų skaičius gali padidėti Bandome taip pat apsaugoti pažeidžiamiausias visuomenės grupės, tai yra senyvo amžiaus žmonės, bet taip pat yra tai ir tie, kas turi lėtinių sveikatos sutrikimų. Taip pat mes didiname finansavimą įvairioms taikomoms priemonėms ir tobuliname nacionalinius reagavimo planus. Taigi komisija teikia e, finansinę, logistinę paramą valstybėms narėms. Ir be abejo, mes bendrabiavome su valstybėmis narėmis tam, kad koordinuotai reaguotume į viruso protrukį. Tačiau da, valstybės narės galiausiai yra atsakingos už savo sveikatos apsaugos sistemas. Taigi, kalbėdamas apie priemonės, kurios yra pritaikytos ar gali būti pritaikytos, komisija gali pasakyti, kad. Da, Tos priemonės turi būti tinkamos, proporcingos, pagrįstos moksliniais duomenimis ir įrodymais ir pritaikytos prie kiekvienos pandemijos plitimo stadijos. Šis, vir, šis virusas gali pradėti labai greitai plisti tarp žmonių ir todėl mes turime užtikrinti, kad virusas, viruso plitimo galimybės būtų kuo labiau apribotas. Pavyzdžiui, tarp galimų priemonių gali būti štai tokios priemonės, bet akivaizdu, kad tai, ką aš dabar paminėsiu, nėra galutinės sąrašas. Galima būtų vertinti, ar protinga rengti viešuosius renginius, ar reikia uždaryti švietimo įstaigas, užtikrinti, kad tose sektoriuose ir vietose, kur daug, yra, kurie daugiausiai yra paveikti viruso, būtų galimybė gauti apsaugos priemonių. Taip pat e, e, reikėtų e, užtikrinti, kad medikai turėtų visus jiems reikalingus išteklius, kad galėtų tinkamai reaguoti į lygos protrukį. Ir taip pat reikėtų taikyti tam tikras teisinės priemonės, pavyzdžiui, pakoreguoti įstatymus, pagal kurį galima įvesti karantino sąlygas. Ir komisija valstybėms narėms teikia rekomendacijas dėl to, kada galima būtų taikyti visas šias priemonės, remiantis PSO ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijomis. Jei dabar imsimės tinkamų priemonių, galėsime sustabdyti viruso plitimą arba bent jau laimėti šiek tiek laiko tam, kad galėtume geriau pasiruošti viruso protrukiui didesniu mastu. Ir tas bandymas išlošti šiek tiek laiko yra labai svarbu tam, kad mūsų sveikatos priežiūros sistemos turėtų pakankamai laiko pasiruošti galimiems dideliems ligonius srautams. Ir todėl komisija rekomenduoja, kad valstybės narės dabar uh, pasinaud, e, pradėtų naudotis regioniniais ir nacionaliniais parinkties planais. Be to mes raginame valstybės narės ir toliau skelbti informaciją visuomeniai, nes in, visuomenės informuotumas e, yra labai e, svarbus. Jiems reikia, žmonėms reikia teikti aiškes praktinės rekomendacijas. Ir užkirsti kelią melagienoms ir dezinformacijai, kuri yra susijusi su koronavirusu. Uh, Europos komisija palaiko nulatinį kontaktą su valstybėmis narėmis, pasinaudodama trimis priemonėmis. Tai yra ankstyvo perspėjimo ir reagavimo sistema. Antra, mes turime sveikatos saugumo komitetą, kuriame dirba da, visų valstybių narių sveikatos apsaugos ministrai. Ir taip pat mes turime sveikatos saugumo komiteto komunikavimo pareigūnų tinklą. Taigi mes naudojamės visomis šiomis priemonėmis tam, kad galima būtų kartu susitarti dėl tos informacijos, kurie yra teikiama visuomeniai. Aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad būtina koordinuoti visus mūsų veiksmus, nes akivaizdu, kad tos priemonės bus veiksmingesnės, jei jos bus tinkamai suderintos su kaimininių šalių priemonėmis. Ir uh, Aš norėčiau pažymėti, kad e, pasaulio sveikatos organizacija šiuo metu nerekomenduoja taikyti prekybos ar kelionių apribojimų. Mes turime da, atsižvelgti į PSO ir lygų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas. Ir ministrų sveikatos apsaugos ministrai tą patvirtino vasaro 13 dieną. Komisija taip pat pradėjo viešu, bendrus viešuosius pirkimus da, apsaugos da, priemonėms pirkti. Ir viešieji pirkimai tik prasidėjo, todėl negaliu įsamiau jų komentuoti. Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiuo metu rinkoje trūksta kai kurių da, apsaugos priemonių ir todėl mes turime da, šią problemą spręsti. Be to, da, mes pradėjome taikyti kai kurias bendrus, bendrus veiksmų planus. Uh, pavyzdžiui, susijusios su laboratorijų veikla ir informacinių sistemų atnaujinimo, atnaujinimu. Mūsų agentūros, tai, tai pirmiausia, lygų prevencijos kontrolės centras, bet kartu ir Europos vaistų agentūra. Ir da, a, Europos saugos aviacijos agentūra, kad su mumis e, e, padeda mums susitvarkyti su šią krizę. Kalbėdamas dabar apie vidaus e, sienų kontrolę. Italijos ministras ir Italijos kaiminių šalių ministrai vasaro 26 dieną buvo susitikę Romoje, kur aptarė, kaip galima būtų kartu reaguoti į viruso protrukį. Buvo nuspręsta neįvesti kontrolės prie vidaus sienų nes tai būtų neproporcinga ir neveiksminga priemonė, bent jau šiuo metu. Ministro tarybos posėdis įvyks rytoj, tai bus sveikatos ministro taryba. Ir komisija pasisako už veiksmų koordinavimą, už tai, kad veiksmai būtų proporcingi. Uh, ir koordinuojami. Ir mes taip pat paprašėme, kad valstybės narės e, pateiktų mums informaciją apie tai, e, kokios pagalbos jiems reikia iš ES. E, taip pat pas mus atėjo ECON generalinio direktorato atstovas, kuris yra atsakingas už krizių valdymą ir jis yra pasiruošęs taip pat pasisakyti. Dėkoju, dėkoju, puiku, kad jūs galėsite atsakyti į klausimus, jei tokių bus, tai ir jei tie klausimai bus susijęs su jūsų uh, funkcijomis. Dabar aš norėčiau suteikti žodį lygių prevencijos ir kontrolės centro vadovai, kuri prie mūsų prisijungs videos konferencijos būdu. Ir uh, Tikiuosi, kad jūs suprantat, kad kartais, kai vyksta tokios videokonferencijos, gali kilti techninių problemų, taigi todėl praš, iš karto dėl to atsiprašome. Mes turime čia nemažai įrangos techninio personalo. Taigi prašome dabar žodis Jums. Uh, much, Chair, for... Dėkoju, ponė pirmininkė, už kvietimą pasisakyti ir aš norėčiau suteikti Jums naujausios informacijos. Uh, ir konkrečiai paaiškinti, kaip mes vertiname dabartinę riziką. Tikiuosi, kad jūs galite matyti mūsų rodomas skaidrės. Jose yra pateikta informacija apie epidemiologinę padėtį pasaulyje. Kaip jau buvo pasakyta, šiuo metu užregistruota daugiau nei 95 tūkstančiai susirgymo atvejų. Kita skaidrė, prašau. Gal kas nors galėtų da, padidinti šiek tiek da, skaidrės? Po to mes beje elektroniniu paštu išplatinsime jums da, tas skaidrės. Gerai, dabar prašau rodyti kitą skaidrę. Taigi čia jūs matote, kokia yra situacija dabar pasaulyje. Daugiau nei 95 tūkstančiai atvejai, daugiau nei 3300 žuvusiųjų. E, mėlyna spalva yra pažymėta tas lygos plitimas už Kinijos ribų. Ir matome, kad nuo praeitos savaitės daugiau susirgymo atveju registruojama dabar e, e, pasau, pas, ne Kinijoje, nei Kinijoje. Čia yra parodyta padėtis ES, Šveicarijoje, Junktinėje karalystėje, Monake ir San Marinė. Ir matote, kad e, geltona spalva yra Italijoje įregistruoti atvejai ir dvide, vasar 21 dieną buvo, Italijoje buvo tik tai keturi e, susirgymo atvejai. Praėjo dvi savaitės ir šiandien jau turime daugiau nei 3 tūkstančius susirgymo atvejų. Tai parodo, kaip greitai gali plisti šis virusas. Per pastarasis dvi savaitės keliose valstybėse padidėjo do, uh, susirgymo atveju Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir kitose šalise. Ir visose tose šalise padėtis skiriasi. Kai kuriuose valstybėse narėse dar nėra užregistruoto susirgymo atveju, o kai kuriuose šalise sus, susirgusių asmenų yra labai daug. Mes atidžiai stebime padėtį ir nuolat vertiname padėtį. Todėl mes paskelbėme praeitą pirmadienį naują rizikos vertinimo ataskaitą, tai yra jau penktoji tokia ataskaita nuo, nuo protrukio pradžios. Kaip aš jau minėjau, šiuo metu ES Junktinėje karalystėje ir Europos ekonomikos erdvėje rizika yra apibūdinama tarp vidutinės ir aukštos matome, kad vis daugiau atvejų, susirgymo atvejų nėra susiję su, o, o, su buvimu tam tikroje vietoje. Ir da, viruso plitimo žydiniai gali susiformuoti ir kitose šalise, ne tik Italijoje, to riziko yra nu, nuo vidutinės iki aukštos ir kitose šalise susirgymų gali padaugėti. Be to mes manome, kad vis dažniau virusas plis tarp žmonių nekeliavusių į tam tikrus regionus. Taigi, atlikę rizikos vertinimą, mes taip pat e, numatėme kelis scenarius, uh, Kiekvienam yra pritaikytos reagavimo priemonės, kurių reikėtų imtis mūsų galva, jei šalis patektų į tam tikrą grupę. Taigi pirmoji grupė yra ta, kai nėra ne vieno susirgymo atvejo, tuomet šalis tiesiog turi pasiruošti, pradėti taikyti savo reagavimo veiksmų planą. Antras scenarius kai e, šalyje yra daug susirgusių, at, susirgusių asmenų asme, e, atveju, bet tie susirgymai, e, tie susirgę asmenys yra atvykę iš kitų šalių. Trečias scenarius, kai virusas plinta jau šaly, šalies viduje. Tai yra antras tai taip pat atvejis. Trečias atvejis kai vietos žydiniai susijungia ir padidėjęs spaudimas sveikatos priežiūros sistemai. Ketvirtas scenarius. Tai yra ta e, situacija, kai virusas plinta labai greitai ir kai e, sveikatos priežiūros sistemos susiduria su pernelik dideliu spaudimu, e, kuris ypač didelį spaudimą patiria intensyviausios terapijos skyriai medikai ir kai pritrūksta da, da, apsaugos priemonių ir da, neužtenka da, viruso testavimo da, a, pajėgumų. Šiuo metu mes galime pasakyti, kad da, da, beveik visur yra a, a, stebimas pirmojos scenarijos a, a, aplinkybės. A, Kai kur gal situacija keičiasi link antrojo da, scenarijaus ir valstybės nariai šiuo metu turėtų da, pradėti da, naudoti savo parinkties planais, stiprindami da, ligoninių pajėgumus dabar kalbėdama apie paramą teikiamą valstybėms narėms, bendra PSO ir lygų prevencijos ir kontrolės centro komanda lankėsi Italijoje praeitą savaitę tam, kad paremtų nacionalinės ir regioninės valdžios atstovus, kad padėtų jiems susitvarkyti su viruso protrukiu šiuo metu kalbame apie tai, kokiu priemonių reikėtų dimtis Italijoje. Mes taip pat esame pasiruošę padėti ir kitoms valstybėms narėms, jei jos to paprašytų. Šiuo metu 16 mūsų darbuotojų, 60 darbuotojų, atsiprašau, dirba, skiria visą savo darbą koronaviruso protrukiui. Ir da, mūsų da, nepaprastųjų da, operacijų centras da, da, dirba aktyviai nuo sausio 31 dienos. Kiekvieną dieną mes kelbėme šviežiausią informaciją ir esame pasiruošę padėti valstybėms narėms. Ir mes galime tą daryti štai kaip. Mes galime arba atvykti į valstybę narę, arba galime teikti gairės per videokonferenciją arba kaip nors kitaip ir galime taip pat atsiųsti jiems e, reikalingus dokumentus tam, kad jie galėtų tinkamai pasiruošti lygos protrukiui. Toliau sveikatos generalinis direktoratas, ta, e, su juo bendradarbiaujame, kaip ir su kolegomis PSO ir da, e, su, su da, sveikatos priežiūros institucijomis, lygų kontrolės da, agentūromis Kinijoje, JAF ir Afrikoje. Uh, Mes e, e, taip pat dalyvavome e, patariamajame forume, kuriame aptarėme, kaip galime būtų padėti žmonėms prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios situacijos. Taigi mes nuolat stebime situaciją, koreguojame turimus skaičius ir norėčiau taip pat pasakyti, kad Egzistuoja ne tik mūsų tinklalapis, bet ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro grėsmės e, e, įvertinimo prietaika, kurią jūs galite susinstoliuoti savo išmaniuosiuose telefonuose ir kur jūs galite gauti visą mūsų skelbiamą informaciją. Dėkuoju Jums ir su malonumu atsakysiu Jūsų klausimus. Ačiū prieš suteikiant žodį nariams. Jūsų informacijai noriu pasakyti, kad kitą savaitę įvyks uždara sesija su koordinatoriais ir komisijos nare Kiriokydės. Ji negalėjo šiandien atvykti, bet susitiksime su koordinatoriais ir su ją ketvirtadienį. Kalbėsime apie koronavirusą taip pat. Pirmiausia sąrašą Lyze, būtent. Madame Tardino, Madame Paulus, Madame Kosinska, Madame Azekamp, Madame Rondinelli. Wow, wow, wow. Okay, so one, two, three, four, five, six more. Dar šeši. Taigi, baigiame sudarinėti sąrašą ir pirmiausia Petr Lyze. EPP Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai ir poniai Armand iš NCDC. Situacija labai sudėtinga. Aš pats esu gydytojas ir kai kalbuosiu su kolegomis, kurie yra virusinių infekcijų specialistai, tai žinoma, kad sunku rasti tinkamą sprendimą. Aš nepavyzdžiu tiems, kurie tenka ieškoti tų sprendimų. Turime likti ramus, turime nepanikuoti. Iš psichologijos mokslo žinome, kad kai sakai nepanikuok, tai žmonės e, iš tikrųjų pradeda panikuoti, bet iš tikrųjų turime likti ramus. Yra daug mirtinų lygų, kurios nužudo daugiau žmonių kas savaitę negu ši, bet situacija yra labai rimta ir turime būti budrus. Dabar norėčiau išsakyti pirmąją kritiką mūsų prelegentams. Jeigu teisingai supratau, tai pono Rajano skaičiai skiriasi nuo tų skaičių, kurias patikė ponia Amand. Taip negali būti, ponios ir ponai. Turime turėti tuos pačius skaičius, turime girdėti tuos pačius e, per tą patį posėdį. Vienas minėjo 3400, kitas 4200. Na, reikia su skaičiais e, dirbti geriau. Jeigu e, atrodo, kai kurie skaičiai yra per žemi, yra daug atvejų, kurie nediagnozuoti Europoje, dėja Italijoje. Užfiksuota virš šimto mirčių Ir jeigu daroma prielaida, kad šis virusas nėra toks jau mirtinas, tai pusę procento užsikrėtusių miršta, tai šimtas mirčių reiškia, kad Italijoje yra, turėtų būti apie 20 tūkstančių e, susirgymų, kaip ir panašiai ir Vokietijoje, iš kurios aš esu oficialiai skelbia apie 200 atvejų, turėtų būti jų daug daugiau, nes tiesiog nežinome apie visus susirgymus. Aš nesakau, kad reikia testuoti kiekvieną žmogų, kuris yra peršlės ar nusičiaudo. COVID-19 nesukelia čiaudulio, iš tiesų jis kelia problemų plaučiams. Taigi reikia išsiaiškinti, kas vyksta. Nes norime sugebėti lygos plitimą, net jei ir negalime jos visiškai sustabdyti. Aš pasisakiau už priemonės, kurias pasiūlė ponas Sasoli. Yra dalykų, kurių nebūtina daryti, man atrodo, pasiūlytos priemonės yra protingos. Na ir aišku, susitikimas su Greta, kokį surinkime vakar, turbūt turėtų būti stambiausias posėdis, kokį reikia renkti. Na, o dėl kitos savaitės, ko gero, Strasbūrė plenarinė sesija vyks, bet reikia užtikrinti, kad jeigu kažkam būtų nustatytas susirgymas Strasbūrė, tai reikia užtikrinti saugų, saugę galimybę žmonėms grįžti namo. Nenorime, kad žmonės būtų atskirti nuo savo šeimų ir būtų karantinę Strasbūrė. Geriau jie būtų namie, o ne Strasbūrė. <clears throat> Įsivaizduokime, ponia von der Leyen susirgtų Italijoje ir būtų uždaryta į karantiną tenai. Ne, reikia jai užtikrinti karantiną Briuselėje. Na, toliau dėl politinių reikalavimų. Mums e, reikia daugiau Europos, koordinuojant mūsų veiksmus. Žinau, kad komisija komisijos teisinės priemonės yra ribotos, bet turime politinę prasme būti daug stipresni, turime teikti bendras rekomendacijas, turime užtikrinti platesnį bendradarbiavimą, užtikrinant apsauginės įrangos tiekimą ir taip pat daugiau bendradarbiauti vykdant eksperimentinę terapiją, ieškant eksperimentinės terapijos. Ir kartu su komisija turėtume padaryti daugiau. Aišku, galėčiau kalbėti daugiau, bet sustosiu čia. Prašom laikytis tų ribų, kurios atitinka e, mūsų e, NV komiteto kadenciją ir prašom laikytis jums skirto laiko, kad visi galėtų pasakyti. Toliau, ponia Glitelent, socialistų frakcija. Labai ačiū pirmininkė, e, dėkoju komisijai ir gydytojai Amand iš ECDC. Atrodo, kad labai svarbu, kad turime būti informuoti apie naujausius įvykius ir e, siekime padaryti, ką galime čia Europos parlamente, kad žinotume iš tikrųjų, kas vyksta ir padarytume viską, siekiant užtikrinti, kad e, sveikatos apsaugos ministrai galėtų padaryti viską, kad užkirstų kelią naujiems susirgymams O jeigu žmonės e, užsikrečia, kad būtų funkcionuojanti sveikatos priežiūros sistema, kuri tinkamai diagnozuotų, atliktų būtinus žingsnius. Žinome, kad e, savizoliavimas, karantino veiksmai veikia tinkamai, manau, kad reikia juos taikyti proporcingai. Jeigu susirgė koronavirusu, turbūt geriausia būtų būti namie, aišku, nesusitikinėti su kitais žmonėmis. Ir be to, ką sakė Piteris, svarbu, kad nebūtų cituojami skirtingi skaičiai. Matėme tokiu atveju ir anksčiau, kai buvo kalbama apie okupacinį laikotarpį. Iš pradžių buvo sakoma, kad jis užtrunka kelias savaitės, dabar uh, minimi ilgesni laikotarpiai, suprantama, kad ne viskas aišku. Aš žinau, kad jūs bandote viską išsiaiškinti e, lygų kontrolės centre, bet kartais per žiniasklaidą kalba ekspertai, kurie pasako dalykus, kurie nėra visiškai aiškus. Labai gaila. Jau geriau pasakyti, kad nesi tikras dėl to, ką sakai ir neapsimėtinėti, kad išmanai tai, apie ką kalbi. Na ir paskutinis dalykas yra, kaip sustabdyti infekcijos plitimą. Aš norėčiau, kad Europos žmonės jaustų, kad mes darome, ką galime, kad užkirsime kelią infekcijos sklidimui. Tai ne tik e, veiksmai tuo met, kai žmonės užsikrėtė, taip pat reikia prevencinių veiksmų, kad nesklistų panika. E, kai kur uždarinėjimas mokyklos, daromi dalykai, kurie galbūt nėra visiškai būtini. Taigi reikėtų e, kažkokio konsultacijų patarimų, kokią prevencinį darbą galėtume nuveikti, kad sustabdytume infekcijos plėtimą. Nes e, kai kurie dalykai atrodo nėra reikalingi, nes tai nėra svarbu. Taigi, kaip užkirsti kelią viruso plėtimui? Na, darinių frakcija pana Stefanuta. Pona Stefanuta. Ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus. Labai buvo naudinga. Aš žinau, kad jūsų centras tiesiog nedirba su šio klausimu, bet aš norėjau sužinoti, Kokie yra komisijos strateginiai planai tiekimo atsargų, įrangos atsargų e, prasme, jeigu valstybės narėse pritrūktų įrangos. Negalime laikytis tokios politikos, politikos, kuomet kiekviena šalis rūpinasi tik savimi, savo poreikiais. Ar yra planas B, jeigu sumažėtų strateginės atsargos, kokia nors valstybė, valstybė narė, kokia yra Europos strategija tokia planą B parengti. Ir kitas klausimas, aš nepamenu, ne, ne, neužfiksavau jūsų paminėtos prietaikos pavadinimo, ar joje patikėme visų valstybių narių duomenys. Ačiū ID frakcijoje, pane Tardino. Si è parlato Dėkuoju, panė Pirinkė, jūs kalbėjote apie Italiją ir apie tenai susiklošiusią padėtį, apie tai, kaip plinta virusas. Italija yra viena iš tų šalių, kurioje labai skaidriai yra skelbiama naujausia informacija apie da, visus susirgymo da, atvejus. Ir kitose šalyse tai panašu, kad, pakartoju, panašu, kad taip nėra. Ir suprantame, kad reikia taip pat stengti sumažinti psichozę, kuri gali kilti ir reaguoti ekonominį, e, kai padarytą žalą. Jau da, kuris laikas e, tiekimo grandinių atstovai e, reikalauja, kad Italijos gamintojai ir vežėjai pateiktų kažkokia, kažkokius kažkokius kokių papildomų dokumentų, kurie rodytų, kad jų produktai nėra paliesti viruso. Tai yra visiškai nepriimtina, ypač ES viduje. Ir tai gali pakenkti strateginiams mūsų sektoriams, pavyzdžiui, maisto produktų gamybos sektoriui. Ir e, tai yra nepriimtina, nes šis sektorius yra nepaprastai svarbus Italijoje. Todėl mes norime jūsų paklausti, ar jums yra žinoma apie šią nepriimtiną praktiką. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad jos visiškai yra netoleruotinos, ne, visiškai neprimtina, kad reikalavome pateikti kažkokiu papildomų įrodymų. Ir da, e, tokia praktika taip pat trukdo da, laisvam prekių judėjimui. Uh, Ir da, matome, kad kai kas bando net, netgi už, uh, visiškai atsisakyti da, da, itališkų prekių. Ir tai yra da, visiškai nepagrysta moksliniais duomenimi, mokslinio tyrimų duomenimis, nes nėra jokių įrodymų, kad virusas gali plisti per maisto produktus. Pane Paulus, Žaliųjų frakcija. <clears throat> Labai ačiū už naujos informaciją. Ir ačiū už tai, kad papasakote mums, kokiu nu, priemonių turi imtis valstybės narės. Ir kad valstybėms narėms yra patiriama dėl to. Aš sutinku su Peteriu Lyze, kad ko gero yra daug daugiau susirgymų, kur, apie, kurie nėra registruojami, nes žmonės e, nelabai jaučiasi smarkiai susirgę ir netgi nesikreipia į gydytoją Taip pat žinome, kad vaikų atvejais kartais simptomų iš vis nėra. Arba netokie simptomai, kurie liudytų apie rimtą lygą. Aš taip pat manau, kad yra daug daugiau atvejų, negu oficialiai yra skelbiama. Su kuo aš nesutinku, kai, kaip kalbėjo Petras Eliza, kad jeigu tirsime žmonės su plaučių problemomis, netirsime iš tikrųjų visų, kurie yra užsikrėta virusu, nes virologai sako, kad jie nustatė, kad virusas esantis gerklose jau gali užkrėsti kitus žmonės, net dar neplaučiuose, bet ir žmonės galbūt nedemonstruoja simptomų, bet nuo jų galima užsikrėsti. Tai yra labai skirtinga situacija nuo e, RS, RS virusų, kuris, kuris buvo palydėjęs prieš keletą dešimtmečių. Bet mano klausimas būtų, ar yra priemonių pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, vyresniems žmonėms, kurie gyvena vieni, niekas jau jais nesirūpina, niekas nesirūpina, ar jie pasižymi simptomais ar ne pavyzdžiui, taip pat su benamiais, kaip yra. Jie gyvena gatvėje, jie gali daug lengviau užsikrėsti, nes susitinka su vairiais žmonėmis kasdien ir negyvena labai švariose vietose. Tokiose vietose, kurios iš vis dezinfekuojamos, kaip yra su žmonėmis, kurie yra uždarose erdvėse ar ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, Lesbos salyje saloje prieglaušio centras pastatytas 3 tūkstančiams žmonių, o jų ten yra 10 tūkstančių, iš jų daugybė yra vaikų. Galbūt tokiuose vietose labai lengvai gali paplisti virusas. Ačiū. EKR frakcija ir ponia e, Kopčinska. 168 ES veikimo sutarties straipsnis aiškiai sako, kad valstybės narės yra atsakingos už savo sveikatos priežiūros sistemos organizavimą. Aš manau, kad valstybės narėms būtina būti aktyvesnėms, <clears throat> rengiant planus, apibrėžiant pajėgumus ir didinant ligoninių potencialą siekiant užkirsti kelią infekcijų plėtimui. Todėl reikia jau dabar rengtis tolesniems etapams. Pagal ECDC paskelbtus rizikos vertinimo scenarijus, ypač pagal ketvirtąjį scenarijų, kuomet sveikatos priežos sistemos gali patirti per didelę naštą, kai išauga smarkiai paklausa teikti sveikatos paslaugas. Ir taip pat gali trūkti diagnostinių testų rinkoje. Pastaruoju metu matome, kad trūksta vaistų Europoje. Ir koronaviruso epidemija gali smarkiai dar pakeisti situaciją. Ir klausimas toks. Pasak komisijos, ar Europa gali susitirti su problema, kad e, vaistinėse pritrūks vaistų. Kokie yra komisijos planai užtikrinti tiekimą ir paskirstimą jeigu epidemija Europoje tęsis. Taip pat norėčiau sužinoti, ar komisija ketina parengti planus kovoti su piknaudžiavimu konkurencija ir um, užtikrinti tinkamą um, medikamentų tiekimą visiems. Ačiū. E. Pone Hazenka, Hazekamp, Guevardų. Dėkuoju. Jau daug kas yra padaryta tam, kad būtų sulaikytas viruso plėtimas, bet nepakankamai kol kas dėmesio skiriama ateityje ga, e, po galimiems protrukiams suvaldyti, pavyzdžiui, ebola, e, SARS, e, gripas, žinome, kad šikšnosparniai paukščiai gali pernešti užkratą tam tikrų lygų. Ir e, pirmiausia, kaip žinome, koronavirusas paplito tarp gyvūnų prieš persėdamas žmonėms. E, ne tik Vuhane ar apskritai e, reikia galvoti apie gyvūnus, bet ir kitur. Tai, kaip mes elgiamės su gyvūnais, zonosių pavojų didina ir galima vėlgi grįžti prie koronaviruso protrukio, kuris tai atspindi. Ir kaip SARS e, matėme protrukį, e, buvo taip pat ieškoma įvairiausių pasiteisinimų, bet manau, kad atėjo laikas užtikrinti, kad tų aspektų mes nepamirštame. Kitas dalykas Kinija buvo priversta pristabdyti e, prekybą gyvūnais, pavyzdžiui, bet matome, kad Kinijoje labai daug yra paliktų likimo valiai gyvūnų, šunų, pavyzdžiui, kurie yra paprasčiausiai išmetami iš namų. Ar jūs svarstėte šią problemą, ponė Maginė? Porą klausimų. Europos lygų ir kontrolės centro kolegos paminėjo keturis scenarius nuo nulinio iki ketvirtojo. Noriu paklausti, kaip išvengti situacijos, e, kuri kiltų perėjus prie ketvirtojo scenarius. Ar tai yra neišvengiama ir ar mes turime laiko pasiruošti tam, man nebuvo visiškai aišku. Antras dalykas - šaltinis. Yra daug spekulacijų, bet negirdėjau aiškios informacijos, koks, kokia yra kilmė šio protrukio. Airijoje keletas žmonių iš Italijos parvykę yra užsikrėtę. Vienas iš jų e, dirbo e, skubios pagalbos teikimo skyriuje ir yra užsikrėtęs. Niekas, aišku, nenori panikos, bet Kalifornija paskelbė ypatingąją padėtį. Taigi problema yra globali. Ir ne politikai turi priimti sprendimus, bet ekspertai. Ir mes labai džiaugiamės, kad galime pasikalbėti su ekspertais ir jūsų nuomonė e, vadovausimės. Dabar socialistų frakcijos atstovas. Labai ačiū pirmininkė. Čia jo darom. Aš E, kalbėjau su vienu gydytoju Rumunijoje ir žinau, kad tik laiko klausimas, kol šis protrukis bus paskelbtas pandemija. Matau, kad vis daugiau užfiksuojama atvejų, apie juos pranešama ir e, kas penkios dienos dvigubai išauga užsikrėtų skaičius už Kinijos ribų. Mes norime matyti piliečius apsaugotus, svarbios yra priemonės įvairios, jas taikysime, bet ar komisija neketina įdėkti ES apsaugos ir prevencijos priemonių? Viešasis transportas, pavyzdžiui, keliavimas. Tai yra pagrindinis rizikos veiksnys. Mes matėme, kad Kinijai įvedus karantiną ar Japonijoje įvedus griežtas priemonės epidemija buvo pribuota. Ir e, kaip, kad kalbėjo ponė Maginės, e, jeigu persime prie ketvirto scenarijos, ne e, viruso pavojingumas kelia grėsmę, bet faktas, kad medicinos sistemos skirtingos yra valstybėse narėse, dėl to mums reikia transeuropinių priemonių, visos ES masto priemonių. Jūs sakėte, kad gali susidaryti situacijos, kai tam tikros valstybės narės e, sveikatos apsaugos sistema taps perkrauta, nebesusuvaldys, nebesusidoros užduotimi. Dar vienas dalykas - vaistų medicinės įrangos tiekimas. Kokia dabar yra situacija? Kokia bus situacija, jeigu persime prie ketvirto scenarius? Ar viskas bus sukontroliuota e, medicinės įrangos e, tiekimo srityje? Ponas Polčiak, apie pavardų. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai noriu prisijungti prie E, kolegų, kurie sakė, e, būkime atsargus, bet nepanikuokime. Norėčiau gydytojas paklausti poros dalykų. Pirmiausia, duomenų skaidrumas, palyginamumas e, tų, kurie atkeliauja iš Kinijos. Apie tai jau kalbėjome neseniai ir reikėtų tikriausiai atsargiai reikšti pasitikėjimą tais duomenimis Žinome taip pat, kad skaičiai gali, teikiami, Kinijos, e, teikiami Kinijos gali pasikeisti iš esmės per vieną dieną. Taip pat koks europinių duomenų patikimumas. Antras klausimas. ir kaip e, vaistai, girdime apie e, jų veiksmingumas, girdime apie tai iš JAV, ar kažna, kažkas gali suveikti. Dar noriu paklausti apie medicinos personalo apsaugą. Ir Europos Sąjungos e, draudimas eksportuoti tam tikras priemonės. Čekijoje, pavyzdžiui, yra įvestos priemonės. Aš prisijungiu prie pono e, Lyzės minčių dėl vakcinos kūrimo. Pone Moretti. Dėkuoju, panė Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti visiems, kas dirba tam, kad galima būtų to, užkirsti kelią paniką ir reaguoti į viruso protrukį. Nes matome, kad panika iš tikrųjų da, kyla ir tai yra žmogiška. Bet mes vis tiek turime dirbti taip, kaip e, turime tą daryti, pasinaudodami mokslinių tyrimų duomenimis, kaip jau buvo pasakyta. Von der Leyen sakė, kad bus sukurta darbo grupė. Ir kad Europa dirba jau nuo vasario 13 dienos. Aš tai sakyčiau, kad mes vėlai pradėjome, vėlai pradėjome dirbti, nes da, uh, Jau e, keli mėnesiai tai yra žinoma apie šį virusą. Aš esu da, e, e, įsitikinusi europietė ir manau, kad vis dėlto Europa per vėlai ėmėsi veiksmų. Tai reiškia, kad dabar turime pradėti dirbti dar aktyviau ir greičiau. Ir man atrodo, da, kad 232 milijonai yra dabar skirti prevencijai ir reagavimui į e, viruso protrukį. Ir aš noriu jūsų paklausti, ar to užtenka. Ir dar vienas dalykas. Moksliniams tyrimams yra tam, kad galima būtų atrasti vakciną, yra skirta 20 milijonų. Kaip Jums atrodo, ar tai pakankama suma? Uh, ypač atsižvelgiant į problemos mastą. Nepamirškime, kad Europa taip pat turėtų ir padėti šalims susitvarkyti su poveikiu jų ekonomikai. Vokietija, Prancūzija, Italija yra šalis, kuriuose yra daug susirgusių ir mes žinome, kad mūsų ūkiai šis virusas pridarys daug žalos. Aš esu Italija ir aš didžiuojas tuo, kaip mūsų vyriausybė, mūsų sveikatos ministras, ponas Speranza, reaguoja į viruso protrukį. Pažiūrėkite, Italija da, pritaikė priemonės, kurių dar netaiko kitos valstybės narės. Ir aš pritariu Piteriu Lyzui. Taip, Europoje ko gero yra daugiau susirgusių, tik tai apie tai nežinoma. Italijoje žinome, kad ta, ta, registru, užregistruota tiek daug susirgymų atveju, todėl kad mes tikriname visus intensyviai, o kitur kitose šalise tai nėra daroma. Ir akivaizdu, kad virusas plis labai greitai visose šalise, taigi mes turime visi aiškiai pasakyti, kad arba visi taikoma vienodas priemonės ir čia Europa turėtų atlikti vadovaujamą, koordinuojantį darbą, arba da, da, akivaizdu, kad nesugebėsime nieko padaryti, nes žmonės keliauja ir virusas plinta labai greitai. Taigi, baigdama noriu pasakyti, kad akivaizdu, bet puiku, kad jūs dirbate, tačiau aš manau, kad mūsų komitetas taip pat turėtų pateikti savo nuomonę dėl kito plenarinio posėdžio, plenarinės sesijos. Mes, mums turi rūpėti žmonių sveikata. Ir tai, kad daugiau nei 5000 žmonių dabar keliaus į Strasbūrą, ko gero sukels tokią riziką, kurios, kuri būtų per didelė. It, uh, Dėkoju. Pirmininko suiga turėtų priimti sprendimą dėl Strasbūro sesijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš taip pat esu iš Italijos ir todėl aš, kaip ir kiti, noriu pasakyti, kad esu labai susirūpinusi dėl viruso protrukio, kuris palietė ir Italiją, ir kitas e, šalis, ir kad nuolat didėja susirgusiųjų skaičius. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną dalyką, dėl kurio esu labai sunirimus. Iš esmės mes matome, kad trūksta koordinavimo tarp valstybių narių. Man bent jau taip atrodo. Mes visi žinome, kad sveikata yra ta sritis, kurioje sub, taikomas subsidiarumo principas. Bet aš manau, kad vis tiek visos valstybės narės turėtų suprasti, kad koordinuoti veiksmai bus naudingi visiems mūsų piliečiams. Ir valstybės narės turėtų bent jau mažų mažiausiai derinti taikomus veiksmus tam, kad galima būtų užkirsti kelią epidemijos e, plitimui ir tam, kad būtų užtikrinta, kad ta epidemija netaptų pandemija, kaip gali atsitikti denot PSO. Aš uh, turiu du, du klausimus. Man atrodo, kad valstybės narės geriau turėtų keistis informaciją, nes šiuo metu tai nėra daroma, nes, kaip jau buvau pasakyta, mano šalyje 30 tūkstančių žmonių buvo patikrinta. Ir mes žinome, da, kad šiuo metu susirgusių skaičius yra 3089 e, e, asmenys. Bet mes žinome, kad kartais užsikrėtę asmenys neturi jokių simptomų. Ir yra kitų e, šalių, kur yra tikrinami tik tai tie asmenys, kurie turi lygos simptomų. Taigi mes, manau, turime susitarti dėl to, kuriamintis kokiais principais bus atliekami tikrinimai ir skelbiama informacija. Antras mano prašymas yra štai toks. Aš manau, kad ES lygmenių mes turime taikyti vienodą reagavimo protokolo, kad žinotume, kaip, e, kaip skelbiama informacija apie visus susirgusius asmenys, kaip yra užtikrinta susirgusių izolacija ir kad būtų mažinamos e, sąlyčio susirgusiuojų galimybės ir tai būtų sumažintas lygos plėtimas. Tai yra reikalinga tam, kad galėtume sureaguoti tinkamai į, į viruso plėtimą. Ir žinome, kad virusas ko gero taip pat paskatins ir ekonomikos recesiją Europoje ir bent jau tikrai keliose valstybėse narėse. Ir manau, kad komisija turėtų prisimti atsakomybę ir numatyti tinkamas ekonomiko, ekonominės paramos priemonės. Dėkoju. Dabar suteiksiu e, lygų kontrolės prevencijos centro atstovams. Dar noriu paklausti, ar vertėjai dirbs maždaug penkias papildomai septynes minutės. Jeigu viskas gerai, tai tada dirbkime. Dėkuoju Jums. Taigi, Stoholmo. Stoholmo žodis. Ačiū. Ačiū už klausimus. Daugelis iš klausimų pastebėjimų yra susijęs su skaičiais, galimų netitikimu. Mes nuolat gauname naujus pranešimus, situacija labai greitai kinta. Todėl turbūt nekeista, kad yra toks nedidelis netitikimas. Tačiau jis, tas nedidelis netitikimas, neturėtų kelti jums didžiausią susirūpinimą. E, dėl to, kad realų skaičiai dideli negu kad užfiksuoti, tą galima pasakyti apie šią lygą ir apie kitas, ypač apie, kalbant, galima kalbėti apie kitas lygas, kai žmonės, pavyzdžiui, susirgę e, neturi stiprių simptomų ir nesikreipia į gydytoją. Taip ir šiuo atveju gali būti bendras protokolas stebėsenai nuo sausio pabaigos taikomas. E, protokolas dėl pranešimo apie atvejus jau taikomas keletas savaičių. Mes su kolegomis valstybėse narėse e, nuolat atnaujiname, koreguojame šį protokolą. Buvo taip pat e, pasakyta, kad žmonės, kurie neturi simptomų, taip pat gali užkrėsti kitus. Mes tokių duomenų neturime, tačiau žinome, kad netgi lengvi simptomai gali jau e, reikšti, kad žmogus gali užkrėsti kitus e, Taigi e, dėl e, žmogaus, kuris ne, neturi simptomų, nežinau, bet su lengvais simptomais taip. Valstybės narės e, atlieka taip pat stebėseną. Mes dirbame su jomis tam, kad būtų galima patikrą prapleisti ir naud naudojama būtų sistema ta pati, kurias valstybės narės turi gripo stebėsenai. Per atenčias dienas ir savaitės būtent taip dirbsime. Buvo pateiktas klausimas apie scenarijus. Pirmiausiai, ar galime išvengti perimo prie ketvirtojo scenarijaus. Aš manau, kad mums nepavyks kiekvienu atveju išvengti to pereimo. Bet dabar yra dirbamas sveikatos apsaugos nacionalinės regionės vietos institucijos valstybėse narėse dirba ir siekia nustatyti, kaip galima anksčiau, atvejus, e, nustatyti kontaktinius asmenys ir taikyti atitinkamas priemonės tam, kad bent jau būtų pristabdytas plitimas. Ir tokiu būdu e, e, norim užtikrinti, kad pikas nebus labai staigus, kad kreivė didės lėčiau, kad neatsirastų pernelik daug spaudimo sveikatos apsaugos sistemoms. Buvo klausima taip pat apie prietaiką ECDC e, Threat Report, pavadinimas jos yra. ECDC Threat Report. E, kasdien e, teikiami duomenys, taip pat dokumentai vairūs, ten viską galite rasti. Pažeidžiami gyventojai Mes svarstome šį klausimą, kur tokie žmonės bebūtų. E, daug žmonių vienoje vietoje, aišku, jeigu e, nustatomas e, virusas, jis gali paplisti labai greitai ir situacija, pavyzdžiui, kalbant apie pabėgėlius, labai greitai kinta ir mes turime žiūrėti į šį klausimą paskutinis pastebimas turėtume labai atsargiai e, e, daryti ryšį, brėžti sąsajas tarp mirčių ir nustatytų atvejų ar koreliacijas, nes e, mirtingumo lygis, tai yra žmonių susirgusių, kurie miršta, priklauso ir nuo gyventojų kategorijų, grupių, Ir nuo vietų, pavyzdžiui, pasižiūrėkime, kas buvo Kinijoje, buvo pirmojų etapų, pavyzdžiui, vienas rezultatas, paskui viduryje ir pabaigoje visai kitas skaičius, tiksliau. E, taigi labai atsargiai reikia daryti išvadas e, iš skaičių, bet e, dėl atvejų tikrai aš esu tikra, kad yra daugiau negu kad apie juos yra pranešta. E, sveikatos generalinio direktorato atstovai porą minučių. Tik tai keletą pastebėjimų galvant apie tai, kad laiko nebeturime. Rytoj ministrai, man atrodo, galvos apie ateinančius e, etapus, ne apie tai kalbės, kas įvyko. Bus e, galvojama, kaip sustiprinti sveikatos apsaugos sistemas, rengiantis tolesnėms situacijoms ir E, saugumo komitetas bando vertinti valstybių narių poreikius, ieškoma mm, priemonių mobilizuoti, sutelkti sveikatos apsaugos sistemas dėl prekių eksportam iš talės sertifikavimo. Aš seku situaciją e, pateiksiu atitinkamai parlamento narį išsame informaciją, bet kitos valstybės narės neturi jokių oficialių priemonių e, eksportų iš Italijos. Dėl pažeidžiamų grupių ir migrantų Mes ketiname e, dirbti su suinteresuotais subjektais ir valstybėmis narėmis ir e, skirti dėmesio tokioms pažeidžiamus grupėms. E, žiūrime ir imigracijos aspektą valstybėse narėse ar registravimo centruose, kad būtų, pavyzdžiui, nustatyta, nustatyti atvejus labai greitai rimtis veiksmų. E, buvo kalbama apie e, farmacijos politiką valstybės naise. Mes žiūrime į tiekimo grandinės e, dėl situacijos Kinėje ir vakar Indija prieėmė sprendimą dėl farmacijos produktų eksporto ir ingredientų. Komisija dirba su Europos vaistų agentūra ir farmacijos pramonė tam, kad būtų galima stebėti situaciją ir pasižiūrėti, ar nekyla kokių nors e, potencialių problemų dėl tiekimo saugumo į ES. Mes dirbsime šioje srityje. Nauji e, informacijos produktai 100 milijonų eurų pastarosiams savaitėms komisija investavo į mokslinius tyrimus, ieškant naujų informacijos produktų ir gydimo per, tai skirta mūsų mokslinio tyrimų programai. Ir baigėsi paraiškų teikimo laikotarpis naujiems farmacijos produktams dėl asmens apsaugos įrangos, kaip sakiau, paskeltas viešas konkursas 20 valstybių narių ir komisija kartu e, sieks apsirūpinti produktais, taip pat nacionaliniu mastu vyksta irgi pirkimai dėl keliavimo draudimo. Pasaulio sveikatos organizacija E, nerekomenduoja įvesti draudimo keliauti, nes tai negeriausias būdas e, kovoti su infekcija prie sienų, e, tai būtų neproporcingas veiksmas ir mes situaciją vertinsime mm, pagal tai, kaip viskas klostosi. Labai dėkoju. Dėkoju už šį apsikeitimą nuomonėmis, dėkojame lygų prevencijos ir kontrolės centro direktoriai. Ir e, nebejoju, kad mes dar nekartą sugrįšime prie koronaviruso. Ir e, kitas e, mūsų komiteto posėdis vyks